Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Gal kiti kolegos prisijungs šiek tiek vėliau prie mūsų, bet pradžia jau turi įvykti. Pereiname prie 13 darbo atvarkės punkto. rekomendacijos Europos komisijai dėl dėrybų susijusių su transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystė. Tai yra vadinamas įsitip susitarimas. Rengiamas pranešimas buvo savo iniciatyva. Kaip žinia, TTIP yra laisvosios prekybos susitarimas, dėl kurio dabar deriamasi tarp ES ir JAV. Trys svarbiausi dalykai yra numatyti TTIP susitarime, tai yra prieka prie rinkos, nuoseklumo ir bendradarbiavimo gerinamas, geresnis bendradarbiavimas, numatant tarptautinius standartus. Tai štai, trys tie svarbiausi klausimai - rinka, e, reguliavimo nuoseklumas ir tarptautiniai standartai. 13 Liepa darybos prasidėjo, 18 mėnesių E, ar 19 mėnesių tos darybos jau vyksta, kitas darybų raundas yra numatytas balandžio mėnesį. Paskutinis jų vyko vasario pradžioje Briuselėje. Inte komitetas paprašė leidimo renkti pranešimą, kuris vadintųsi Europos parlamento rekomendacijos Europos komisijai dėl dėrybų E, susijusių su transatlantinės prekybos investicijų partnerystė. Mūsų nuomonė pateikti yra labai svarbu. Trumpai, per penkias minutės pas, pristatysiu Jums tą nuomonę, kurią siūlau mūsų komiteto vardu. O paskui kreipsiuosi į šešėlinius pranešėjus, kad jie po tris minutės maždaug uždėstytų savo nuomonę, o paskui uh, vieną ar dvi minutės skirsime kitų kolegų pasisakymams. Komisija paprašė galimybės išdėstyti ir savo nuomonę. Taip ir bus padaryta šiek tiek vėliau. Turime beveik valandą laiko, kokį 50 minučių visai šiai diskusijai. Junktinės valstijos yra svarbiausia ES prekybos partnerė, didžiausios darybos vyksta dėl prekybo dabar per visą gal žmonijos istoriją. Europos Sąjungai bendros prekybos apimtis siekia 225 milijonus, milijardus eurų su JAV. Tiek siekia perteklius tame bendrame balanse. Turime pasakyti, jog yra labai svarbu, kad daugiau naudos turi iš po šio sustarimo pasirašymo gaus ES negu JAV. Tai reiškia, kad š, pajamų bus gaunama 100 e, milijonų eurų per metus. Tai mums yra reikalingi pinigai, kad išeitume iš tos stagnacijos, kuri užsitęs ir kuri tampa pavojinga. Didžiausi barjerai laisvai prekybai nėra muito mokesčiai, ir tai yra labai svarbu. Tai yra, sakyčiau, visai nedidelis barjeras. O didžiausi barjerai yra standartizavimo trūkumas, e, gaminių sertifikavimas ir techninis harmonizavimas. Tai yra ypatingai svarbus dalykai mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tai yra akivaizdu kaip išvengti e, to brangiai kainuojančio dubliavimosi, ypač tai aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Norėčiau pasakyti, jog alternatyva būtų tokia, turime primti tokias taisyklės, kurios būtų pasiūlytos iš kažkur kitur, kad tai nebūtų ES ar JAV sugalvotos taisyklės. Nežinau, kokios tai galėtų būti taisyklės, gal kiniškos, gal iš Pietų Amerikos. Taip galėtų būti. Tik klausimas yra tas, ar norime būti tų normų, tų standartų kūrėjai, ar perėmėjai iš kitur. Tai yra iš tikrųjų tas dalykas, dėl kurio turime apsispręsti. Tačiau mes turime užtikrinti aukštą produktų saugumo lygį. Turime užtikrinti atitinkamus aplinkosaugos standartus. Būtent dėl to mes turėjome būti tų standartų kūrėjai, o ne perėmėjai. Ir ypatingai, kalbant apie pramonės politiką, šis aspektas yra aktualus. Tai tiek būtų bendrai kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, pramonės politiką. Visa tai yra išdėstyta mano nuomonėje. Na ir dar apie mokslo tyrimus ir inovacijas. E, viskas čia yra paprasčiau, nes bendradarbiaujame įvairių programų pagalba su kolegomis ir partneriais e, Amerikoje. Tai buvo dešimtmečius. Tačiau intelektinės nuosavybės klausimai dar nėra sureguliuoti, o jie labai svarbus. Energetika. Būtų puiku, jei Europos komisija galėtų įtraukti į TTIP specialų skyrių dėl energetikos. E, manau, tai yra tas postulatas, kurį būtų galima paremti. E, dujų ir energijos prekyba, kainos labai svarbu. Visai tai yra tie klausimai, apie kuriuos turėtume kalbėti darybų metu. Energijos, energetikos saugumas taip pat. Žemos e, energijos kainos JAV ir didelės energijos kainos Europoje yra didžiulis iššūkis chemijos, pavyzdžiui, sektoriu ar ir kitiems, kurie vartoja daug energijos. Gamtinės dujos, vėlgi, aktualus klausimas. Lygiai tas pats. Skalūnų dujos ir, ir panašiai. Chemiškai kalbant, tai yra tas pats, yra dujos. Tiesiog svarbu užsitikrinti, kad CO2 tarifas E, būtų išlaikytas po to, kai įsigalios TTIP. E, tai būtų ypatingai svarbu toms pramonės įmonėms mūsųse, kurios naudoja daug energijos. CO2 emisijos labai skiriasi tarp ES ir jungtinių valstijų. Mes apie tai diskutavome Paryžiuje Tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas užtikrinant mažų rytinių įmonių konkurencingumą. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra toks. Tai yra viešųjų pirkimų atverimas e, jungtinėms valstijoms. Tai turėtų paskatinti inovacijų naudojimo privataus sektoriaus augimą prekiams ir paslaugoms ir ko gero atsirastų pramoniai daugiau vietos, jei bendradarbiautume, nes 6-8 procentus yra laukiamas pramonės augimas. E, Ta patvirtina ekonomistai abiejose Atlanto vandenino pusėse. Norėčiau kreiptis dabar į šešėlinius pranešėjus ir išdėstyti savo nuomonę. Pone Toja iš socialdemokratų frakcijos. Ji čia regisi, taip? Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog įsikūriau kitoje vietoje šį kartą. Ačiū už jūsų e, pristatymą pranešimo, jis buvo pakankamai išsamus, jūs paminėjote svarbiausius aspektus. Nuomonės projektas jau buvo parengtas ir manau, kad ten randame visus svarbiausius elementus, jūs galėtume tikslinti. Bet mūsų frakcijos nuomonė iš esmės nėra atspindėta. Darbą gilinsime ir toliau. E, pateiksime nuorodos ir panašiai. Norėčiau pasakyti tik keletą pastabų. TTIP, tas laisvos prekybos sustarimas su JAV, yra tas dalykas, dėl kurio vyksta dėrybos. Dėl to suintensyvėtų prekybos santykiai, kurie galėtų būti labai naudingi Europos pramonės įmonėms, mūsų gamintojams. Taigi tai yra tas klausimas, kurį turėt, į kurį turėtume pasigilinti labiau. E, poveikis mažoms ir jūtinėms jaunėms tai yra irgi tas aspektas, kurį reikėtų detaliau panagrinėti, nes tai bus aktualu daugeliu valstybių narių, ypač toms, kurios turi daug mažų jūtinių įmonių. Nereikėtų, kad jūtinės ir mažos įmonės prarastų konkurencingumą. Kitas dalykas keliantis susirūpinimą. komunikacijos ir informacijos technologijos. Europa nori pademonstruoti čia savo kompetenciją, taip pat svarbu neužmiršti intelektinės nusavybės apsaugos. Turime saugoti e, tą intelektinę nusavybę, kuri susijusi su informacijos technologijomis. Vėlgi skyrius dėl energetikos. Reikia čia pasverti visus už ir prieš. Nauda akivaizdi, tačiau sąnaudos, nauda kokia ji galėtų būti. Čia vėlgi nereikėtų prarasti per nelik daug, naudojantis Amerikos pigią energiją. Technologijos, žalioji ekonomika turėtų būti plėtojami labiau. Ir čia vėlgi reikės įrodyti mūsų sugebėjimus keistis nuomonėmis ir susitarti. Galiausiai socialiniai standartai ir standartai susiję su vartotojų teisų apsauga. Atsižvelgdami visus tuos kriterijus peržiūrėsime siūlymą ir pateiksime pakeitimus. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Etkert, frakcijos vardu, ponas Meseršmit, prašau. Ačiū. Noriu pagirti jūs atlikus gerą darbą parengėte projektą, pro, projektą nuomonės, kurią pateikite mums. Aš pritariu pagrindiniams linijoms. Tik tai pateiksiu teigiamų pasiūlymų, patobulinimų, <clears throat> kaip šitą projektą galima būtų pagerinti. Penktas punktas. Reikia pabrėžti, kad poveikio įvertinimas turėtų būti ex post, ne ex ante poveikio įvertinimas turėtų būti atliekamas tada, kai aiškus realus poveikis po tam tikrus veiksmų pritaikymo. Antras e, dalykas, kuris buvo aptartas e, rinkimų kampanijos metu, tai yra skaitminės rinkos, skaitminės rinkos produktų e, plėtimas. Mes sutarėme su JAV kad įtrauksime į dėrybas skaitminės rinkos aspektus ir gerai būtų jūsų nuomonė tai paminėti. Šis komitetas sprendžia mažų ir vidutinių įmonių mm, reikalus, pramonės reikalus. Galbūt reikėtų pabrėžti, kokios tų skirtingų sektorių, pramonės šakų, kokie yra poreikiai ir koks poveikis E, moksliniams tyrimams, pramoniai, vartotojų kainoms. Tai galbūt reikėtų konkrečiai paminėti. Ir galiausiai dėl energetinio saugumo. Tai taip, ketinimas reikia pabrėžti. Nėra pradėti diskusijas dėl skirtingų valstybių energijos derinio nesvelti į diskusijas dėl JAF arba jungtinių tautų, mes neturime nurodinėti JAF, kokius šaltinius jie turėtų naudoti ar gaminti. Akivaizdu, kad amerikiečiai į daugelį dalykų žiūri skirtingai. Jie beveik šimtų procentų yra nepriklausomi, nes naudoja e, skalūnų dujas, o Europoje tai yra opus klausimas. Ir reikėtų pabrėžti, kad e, tų dalykų naujasis sustarimas nesiekia pakeisti. Jūs teisingai pastebėjote, kad e, galbūt reikėtų išryškinti tą akcentą, jog Europai pas laikas išeiti iš recesijos ir eiti į šviesesnius laikus. O šiaip dėkuoju už atliktą darbą ir tikiuosi bendradarbiauti. Toliau Teličką Aldė vardu Ačiū pirmininkė, atleiskite, kad mano toks nuožmus balsas, bet tikiuosi, kad suprasite mane. Dėkoju už patiktą projektą, ypač už pasirinktą tonatą. E, Alde pritarė tam teigiamam e, vertinimui TTIP dokumento, bet vis dėlto išlieka klausimų, dėl kurių reikia dar dėrėtis. Tai sudėtingi opus klausimai. Turime su jais dirbti. Bet šiaip jau, tai taip yra beprecedentinė galimybė išplėtoti ekonominius santykius tarp ES ir JAV. Aš tuo žaviuosi ir remiu šią iniciatyvą. Dabar porą pastabų. Kai kas minėta, kai kas dar ne. Jūs paminėjote labai svarbių, aktualių dalykų. Sakėte, kad reikia rasti subalansuotą požiūrį. Viena vertus tarp tarifų, muitų tarifų ir kita vertus tarp reglamentavimo aplinkos. Noriu pabrėžti, jeigu nerasime to subalansuoto požiūrio, tai, tai gerokai pakenktų Europos pramonės konkurencingumui. Dėl to šiuo klausimu mes jums visiškai pritarėme. Dabar dėl labiau tradicinių sektorių, kurie svarbus europiečiams, paminėsiu. Automobilių pramonė e, ir galutiniai produktai ir jų dalys, inžinerijos pramonė, sudėtingi inžinerijos produktai. Jūs taip pat minėjote chemijos pramonę, aš šituos sektorius norėčiau išryškinti. Mano kolegė Angelika kalbėjo apie energetikos skyrių, mes tarsi pasidalijome tą temą ir dabar aš porą baigiamųjų pastabų pateiksiu. Daug kalbėta apie MVI. Aš viskam pritariu. Angelika pageidavo daugiau dėmesio MVI įmonėms. Pabrėšiu du svarbius dalykus. JAV matome tam tikrą paslėptą protekcionizmą. Ką reiškia? Ką tai reiškia? Jei eksportuotume kažką į JAV, tai tarsi turėtume naudoti gamybai JAV plieną. Šitą problemą reikėtų spręsti. Ir dar viena pastaba dėl MVI. Jos yra mūsų ekonomikos stuburas, taip pat ir JAV yra. MVI iš šitos sutarties gali gauti daugiausia naudos. Bet reikėtų galvoti ne tik apie muitus ar muitų netaikymą, bet apie informacijos keitimąsi. Tai yra, kad atsiveria galimybės europiniams MVI daryti verslą JAV, prekiauti Dar kartą Jums dėkoju, mes pritarėme Jūsų pasirinktam požiūriui. Ačiū. Jūs puikiai susitvarkėte, kalbėjote sklandžiai, tačiau e, vis tiek reiškime užuojautą dėl to, kad e, jūsų balsas toks užkimęs, galbūt jums vertėtų porą dienų lovoje padrypsoti, pasveikti. žaliųjų vardu. Ačiū. Keturi punktai. Juos reikėtų pranešime labiau išryškinti energetinę sąjungą ir rinką. Reikėtų pasistengti, kad ta tip netaptų e, žalinga atsinaujinantiems energetikos šaltiniams. E, tos Amerikoje naudojamos technologijos, jos ateina į Europą ir gali pakengti mums, gali trukdyti siekti CO2 mažinimo tikslų. Europos parlamentas turi užtikrinti, kad nebūtų ribojamos mūsų teisės dalyvauti procese. Ir trečias punktas. Labai svarbu rinkos skaidrus valdymas. Bet mes neturėtume daryti šitoje srityje spaudimo amerikiečiams. Mums dėrėtų e, efektyviau keistis duomenimis su amerikiečiais. Tai mūsų ekonomikos interesas. O visą tai turėtų valdyti tinkama teisinė bazė. Turime pareikalauti daugiau informacijos apie NSA, nacionalinės saugumo agentūros skandalą. Kiek iš tikrųjų informacijos buvo pasikeista mums nežinant? Ačiū. Toliau GUE atstovas Ešinikas. Ačiū, aš manau, kad e, čia yra teisinga vieta, kad komitete, nepaisant e, visokių pareiškimų dėl pasikeitimų, dėl Meksikos mes jau sudarėme laisvos priekybos susitarimą, buvo neigiamas poveikis aplinkai. Lyg ir viskas turėjo būti geriau, gerai, tačiau taip nebuvo, nes buvo neigiamas poveikis aplinkai, reikėtų pasižiūrėti. E, koks poveikis apskritai, koks poveikis aplinkai ir mes dar bijome, kad gali padidėti priklausomybė nuo iškastinių energijos rūšių. Taigi reikia būti budriems, reikia atsižvelgti į visus elementus, nes to susitarimo pasirašymas reikš ir išlaidas. Europos sąjunga turės e, gerai padirbėti, kad situacija pagerėtų. Tokiems dalykams E, kurie dabar vyksta, reikia priešintis, nes jie netrodo esantys protingi. Mūsų nagrinėjama tema yra labai svarbi ir be to mūsų nuomonė reikėtų dar apklausti piliečius. Čia turime pasitelkti demokratiją, skaidrumą už tai, kad e, mūsų ateitis pastatyta ant kortos ir negalima veikti neapgalvotai čia yra norima pakeisti sąjungos funkcionavimą. Mūsų tiesiog, na, e, natūrą ir tai vis, visa tai daroma slaptai, o tas yra nepriimtina. Kas tas TTIP? TTIP yra e, būdas apeiti žmonių nuomonę ir, sakykime taip, padaryti trumpą jungimą demokratijoje. Mūsų ateitis, mūsų gamybos būdai, viskas yra pastatyta ant kortos. E, dabar žiūrima ne kaip patenkinti žmonių interesus, o kaip patenkinti didžiųjų įmonių interesus tiesiog e, siekiant primesti jų valią, nors to daugumas nenori. nenori. Energetiniai planai, tvarumas ir panašiai, kas yra siūloma iš TTIP pusės, tai tikrai yra tikra tragedija. Grazie, Presidente. Ačiū, pirmininkė. Mūsų požiūris į tai taip yra priešingas, tai yra besąlygiškas Europos rinkos atverimas konkuruojančiai Amerikos rinkai. Taigi mūsų požiūris šiuose debatuose būtų konstruktyvus. Mes norime prisidėti pagerindami piliečių ir mažų bei vidutinių įmonių situaciją. Labai daug kalbama yra apie energetiką, o mūsų požiūrių, kalbant apie energetiką, nereikėtų keisti priklausomumą energetikos srityje nuo Rusijos priklausomumu nuo Amerikos. Mes e, norime, kad e, ištekliai būtų naudojami tausiai, kad nebūtų švaistoma, kad būtų investuojama į naujus apsirūpinimo energiją šaltinius. Labai svarbus yra mokslo tyriamasis darbas. Ir būtent čia reikėtų paskirti labai nemažai lėšų, netgi kai ką turbūt paaukoti. Dabar, e, kalbant apie energetiką, tai Amerikos ir e, mm, ES santykius valdo geležinė ranka ir ji visai neatsižvelgia į piliečių interesus. E, mažos ir vidutinės įmonės atlieka e, viešasias konsultacijas, iš kurių matosi, kad nėra jokios pusiausviros, realybė yra sudėtinga 28 valstybėse narėse ir reikėtų pasižiūrėti, kaip su tais instrumentais išsiversti ir kaip padaryti taip, kad visos 28 valstybės bei visos įmonės tinkamai dalyvautų šiame darbe ir gyvenime. And... Dėkoju, sako pirmininkas, dabar pereiname prie kitų kalbėtojų. Primenu, kad pasisakymo trukmė neturi viršyti dviejų minučių, nes kol kas išklausėme šešėlinių pranešėjų, kaip sakė ponas Telička, jo kolegė kalbės apie energetiką. Pavel Telička, Ačiū. Telička jau minėjo, kad mes Labai pritarėme jūsų pirmininko parengtai nuomoniai. Reikia, kad mūsų komiteto nuomonė būtų stipri ir kad e, būtų parengta stipri dėrybinė pozicija. Norėtume, kad e, būtų nuomonė rasta tinkama pusiausvėra ir kad išlaikytume komiteto kompetenciją pabrėžiame e, energetikos saugumo strategijos ir energijos sąjungos svarbą. Tai tip. Dabar visą tai aptariama ITRE komitete. Mums svarbus aspektai yra konkurencingumas, skaidrumas, prieinamos kainos, bet taip pat ir griežti aplinkosaugos standartai. Šiaip jau pirmininkė pranešimas yra labai suderintas, galbūt kai ką netgi verta išryškinti, būtent, kad TTIP sukurtų tokią aplinką, kuris skatintų investicijas, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Galiausiai, MVI iš tiesų yra ES ekonominis stuburas. Svarbu, kad joms būtų skirta pakankamai dėmesio, kad jos nebūtų nustumtos į užrybį turėtume prisimti šitą įsipareigojimą. Toliau. Hökmark. Ačiū pirmininkė ir dėkoju pranešėjui. Manau, dokumentas parengtas puikiai. Tiesiog reikėtų galbūt sustiprinti kryptį, bendrą kryptį dokumento. Reikėtų pabrėžti, kad Europos ekonomikai nėra įdomesnės ir geresnės alternatyvos, kaip mm, atgaivinti mūsų pramonę ir revitalizuoti transatlantinę rinką. Europos įmonės šiais laikais vaidina daug menkesnį vaidmenį nei anksčiau, nes rinkos tapo globalios. Dėl to sukurti transatlantinę rinką tarp šių dviejų didžiausių ekonomikų JAF ir ES yra gyvybiškai svarbus dalykas. Tai ir tradicinė pramonė, moksliniai tyrimai ir mokslas, IKT, bet taip pat skaitmininė ekonomika – Mes turime su JAV žengti koja kojon. Taip pat e, pažvelkime iš e, konkurencijos požiūrio taško. Kitos pasaulio vietos e, dalyvauja konkurencijoje pasiūlydamos menkesnius standartus, menkesnį atlygį. O ES ir JAV galėtų kaip tik pasiūlyti aukštesnius, griežtesnius standartus visose tose srityse, kuriuose mes trokštame augimo, mes galime pasiūlyti naujausias e, ekonomikos ir pramonės struktūras, kurios net, nedidintų taršos. Tai ir pramonės srityje ir kitose srityse, už kurias atsakingas šis komitetas. Tikimės pasiūlymų, ponas pirmininkė ir ponas pranešėjau. Pone Ernst. Mm, ačiū, pirmininkė. Niekas nesipriešina laisvai priekybai, tačiau TTIP nėra tik tais laisva priekyba, čia reikia visą eilę dalykų iš galvos neišleisti. Aš manau, kad visi nori, kad nebūtų mažinami aplinkosauginiai standartai, kad nebūtų e, klimatologijos lygis nuleistas ir kad mes lyderystės iš savo rankų neišleistume. Ne tik finansuose reikalas, ir ne tik e, didžiosios įmonės lemia. Tai yra pirmas punktas, kuris mums labai, tai yra svarbiau, mums svarbiausias punktas. Aš norėčiau pasakyti, kad kalbant apie energetiką, čia yra, turime galvoje, 4,7 milijardo, kurie skirti Ispanijai 29 eurai Ispanijai buvo, buvo prašoma, milijardų prašoma 29 eurai E, Argentinai pateikta 52 skundai, daug kur e, tokia praktika yra priimtina ir leidžiama. Mums reikalingas didesnis aiškumas, mums reikalingas geresnė e, investuotojo apsauga. Toliau energetikos rinka, susiskaldimas ir panašiai kas gali garantuoti, kad e, nebus susiskaldimo. Kalbant apie energetiką, iš jų žmonės nežino, kas bus ateityje. O dabartinėje e, sąrangoje TTIP mūsų tikrai negali tenkinti. Ačiū, kolega Zanonato. Grazie. Grazie. Ačiū. Pritariu pirmininkė tam, ką sakėte. TTIP tai, tai yra didžiulė proga valstybėms narėms ir ES reikia tą progą pasinaudoti. Jeigu to nepadarytume, tai ES labai rizikuotų, nes atsirastų kitos zonos, kurios sudarytų susitarimus su JAV, o mes iš tų susitarimų būtumėm išmesti ir tai tikrai liktume nuo šalyje ir tikrai būtų labai gaila. Apie energetiką norėčiau porą žodžių pasakyti. Es tik 50 procentų energetikos apsiprie, e, apsirūpina, kalbant apie transportą, šildymą, elektrą ir taip toliau. Vienu ar kitu būdu turime įsivežti dujų, naftos, anglies, e, žodžiu, iš, iškastinio kūro, nes antraip negalės veikti mūsų pramonė. O rinkai atsivėrus, kągi importuo, importuosime, eksportuosime į JAV. Eksportuosime iš JAV. Mums patiems reikia spręsti, kiek energijos eksportu, importuosime iš JAV, ar tai skalūnų dujų, ar e, CH4 metano E, labai lemtingas, labai svarbus faktorius yra kaina. Ir kaina apsprendžia, kokiu mastu mes tuos importuotus dalykus naudosime, tas importuotas medžiagas. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu šiam nuomonės projektui, kuris yra jūsų pasirašytas, tačiau norėčiau šiek tiek jį papildyti. Dviem elementais. Vienas iš jų eitų bendrojoje dalyje ir taip pat norėčiau kai ką įrašyti kal, e, pramoninėje dalyje ir energetin, didelio energetinio intensyvumo dalyje. Taigi, pirmas punktas skirtumai, energijos kainų skirtumai JAV ir Europoje. Čia reikėtų į kainos skaičiavimą įrašyti pirminės medžiagas, žaliavas. Mm, labai džiaugiuosi, kad taip ir nuspręsta. Reikia pabrėžti iš tiesų labai svarbu žaliavos JAV politika energetikos rytyje panašiai į mūsiškę. Monopolis energetikos rytyje JAV panašus kaip monopolis Kinijoje. Prieiga prie informacijos technologijų rinkos. Svarbus klausimas. Čia turėtume kalbėti apie abipusiškumą. Tas abipusiškumo principas yra ypatingos svarbos, tai mums suteikia daugiau garantijų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jeigu e, JAV savo rinko šios rytyje neatvers, neturėtume jos atverti ir mes. E, buvo pateiktas tekstas, kuris neleido šalims nepriimus šios sustarimo veikti Europos Sąjungoje. Remiantis būtent šiuo elementu, galime sakyti, kad tekstas yra nukreiptas teisinga linkme. Na, dar lieka viena kita detalė, dėl kurios reikėtų e, padirbėti. Ponas Gelėk, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar norėčiau pareikšti savo susirūpinimą dėl dviejų konkrečių dalykų. Pirmiausia, konkurencingumas. Antras dalykas būtų intelektinė nuosavybė. Jūs e, ką tik minėjote, kad e, TTIP dėka mes e, būsime labiau konkurencingi, bet kyla klausimas, o kur tas konkurencingumas, kurioj pusėje išauks ir kiek tas konkurencingumas turės poveikį pramoniai. Iki šiol mes matėme, kad pramonė delokalizuojama į, į tolimųjų rytų valstybės, o dabar gali atsitikti taip, kad pramonės įmonės iškeliaus į kitą Atlanto pusę. Ir tai jau vyksta, yra didelių automobilių gamintojų, kurie būtent ten chemijos pramonės įmonės, pažiūrėjai, SF jau investuoja ten. Stato gamyklas. Visą tai reiškia, kad mūsųse šioje Atlanto pusėje nedarbo bus daugiau. Tad klausimą reikia kelti dėl to, kad reikia atlikti labai detalę, aiškę analizę visose pramonės šakose. Kadangi, kai dėl viso to, kas su metalurgija, su sunkia pramonė, su energetika, Europos pusėje konkurencingumo nėra jokio, mūsų padėtis nekokia. Ir dar žodis dėl intelektinės nuosavybės. E, patentų teisė egzistuoja Amerikoje, kur numatyti yra tam tikri dalykai, kurie yra nenumatyti Europos teisėje. Pavyzdžiui, informacinės programos yra saugomos patentų JAV. Ir manau, kad ateityje mums dėl to, mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms gali iškilti problemų. Mes norime, kad tos tokio tipo įmonės būtų kūriamas toliau, pas mus jos gali susidurti su sunkumais. Jeigu turime bendrą patentų sistemą, kuri bus netinkamai apmastyta, tai gali sustabdyti kai kurių mūsų mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Pone Kumpula Natry. Dėkoju. Manau, kad turime dar šį beitą nuveikti į tre komitete. Turiu kai kurių kompanijų pavyzdžių, kurios bandė parduoti savo technologijos produktus JAV Tačiau norėčiau pasakyti, kad standartai yra praktiškai tie patys. E, stengiamasi užtikrinti saugumą ir gerą kokybę. Abi pusės nori paremti geros kokybės siekį, e, sertifikatų kiekį, tačiau gali atsitikti taip, kad iš to kils papildomų sąnaudų dėl įvairių techninių, e, dėl techninių reguliavimo dalykų ir apie tai reikia kalbėti šiame dokumente. Pavyzdžiui, jeigu bus atliekami testai, pakartotiniai testai e, kai kurių tų priemonių ar ES, ar JAV, galbūt ir ten, ir ten, tai reikštų, kad produktas pavranksta 20 procentų mažiausiai. Tad štai, visą tai e, reikia paminėti mūsų pirmininko parengtame pranešime. Tikiuosi, kad energetika užims deramą vietą šiame dokumente ir linkiu sėkmės šešėlėms pranešėms ir mūsų pagrindiniam pranešėjui e, toliau sėkmingai diskutuoti šiuo klausimu. Tiesiog, kai perskaičiau trečiąją dalį, suprantu, kad viešo palaikymo reikės įvairioms energijoms, e, įvairiam energijos siekimui. Tai yra pakankamai delikatus klausimas, įskaitant ir JAV. Tad štai lengva nebus. Tad e, paskui dar pakalbėsiu apie kitus detalesnius siūlymus. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pone Nibatska, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti parengus puikų pranešimą. Turiu bendro pabudžio pastabą. Dėrybos dėl TTIP reikalauja daugiau skaidrumo. Skaidrumas turi būti užtikrintas be jokios cenzūros, nes jeigu neturėsime tos informacijos, vyks užkulisiniai dalykai, kaip dabar vyksta su TTIP. Vis daugiau susirūpinimo reiškia viešoji nuomonė, vis dažniau TTIP yra lyginama su akta. Maničiau, kad informacijos ateitie turėtų būti žymiai daugiau. Be to, technologijų vystimasis, informatikos vystimasis sudaro sąlygas rinkti daugiau duomenų. Tad kaip apsisaugoti ir kaip užtikrinti, kad šios rytie nebūtų nueita pernelyg toli, kad jungtinės valstijos to nepadarytų, nes žinome, kokios tendencijos jav vyrauja šioje srityje. Reikia labai aiškiai nurodyti, kad mes norime europinių standartų susijusių su asmens duomenų apsauga ir europinių standartų, e, kurių tikslas yra privataus gyvenimo apsauga. Na ir paskutinis dalykas. Pritariu E, to labai jautraus klausimo sprendimui dėl intelektinės nuosavybės. Tai yra ta savoka, kuri labai skirtingai interpretuojama nuo mūsų JAV. Tai gali tikrai kelti problemų europiečiams. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Del Castillo yra kita kalbėtoja. Prašau. Presidente, vamos a ver, yo creo, yo, yo desde luego a quienes han opinado antes. Žinoma, Aš taip pat manau, kad šis susitarimas yra proga pasiekti didesnio ekonomikos augimo, pasiekti didesnės pažangos, ekonomikos augimo ir sukurti geresnės sąlygas ir ES ir JAV piliečiams. Norėčiau, kad įvyktų iš tikrųjų ekonomikos bumas, didžiulis augimas, tačiau ekonomikos ir politikos sektoriuose yra du labai svarbus dalykai. Viena vertus turime užtikrinti laisvę ir pagarbą teisėms ir e, įtvirtinti tai sustarimo tekste, nes juk kalbėti svarbu ne tik, ne tik apie prekybos įvairius aspektus. Be to, manau, kad reikia būti pakankamai ambicingiams ir pragmatiškiams bei realistiškiams. Turime suprasti, kad nekuriame kažkokios valstybės, kurios vadintųsi Europos jungtinėmis valstijomis ar Europos jungtinės valstijos ar, ar, ar, ar, ar, ar atvirkščiai. Tiesiog tai būtų pirmas žingsnis teisinga plataus užmojo linkme. Na, o ką dabar matome? Matome, kad energetikos tema netgi dabar dar nėra įtraukta į to susitarimo, sakyčiau, svarbiausiuosius punktus. Mes bandome įtraukti energetikos skyrių į šį susitarimą dėl apsirūpinimų žaliavomis, pavyzdžiui. O ką be kalbėti apie skaitmeninį sektorių? Šiame tekste nėra jokio horizonto numatyta šiam sektoriu. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, turime sutelkti visą mūsų dėmesį į tai, kas bus šio susitarimo objektas. Darbų tvarkaraštis yra labai aiškus. JAV požiūrių tie planai nesiekia toliau negu Barako Obamos prezidento kadencija. Manau, kad žaliavos energijos ištekliai. Yra tie dalykai, apie kuriuos dar reikia diskutuoti. Mes vėluojame svarstydami šios klausimus. Aš irgi manau, kad reikėtų numatyti skyrių skirtą skaitmeniniai ekonomikai, tačiau to kol kas nėra. Po aštuntojų dėrybų raundo, kogi buvo pasiekta, kas mūsų laukia, ką galima pasiekti realistiniais būdais, į ką turime sutelkti dėmesį. laisvos priekybos susirimas juk tuo neapsiriboja. Tad jeigu norime, kad būtų laikomasi darbų tvarkaraščių, reikėtų, kad būtų dirbama žymiai sparčiau. Ir tai bus naudinga e, mažoms didelėms įmonėms abiejose Atlanto pusėse. Ačiū. Dėkoju. Aš taip pat vertinu labai pozityviai jūsų pranešimą. TTIP projektą vertinu taip pat pozityviai. Užsimama kai kuriais atvejais propaganda, pavyzdžiui, Ukrainos ir Rusijos konfliktas, Rusija propaganda vysto labiau be abejo. E, TTIP atveju propagandos mašina taip pat paleista. Vieni pritarė, kiti nepritarė šiam susitarimui ir skleidžia neigiamą informaciją apie tai. Priklauso nuo to, kokios informacijos ieškai, kai domiesi šiuo klausimu. Reikėtų atlikti konkrečius tyrimus, kokį poveikį šis tyrimas turėtų darbo rinkai, maisto saugumui ir vairių paslaugų sektoriams. Tai yra vienintelis ginklas, kuriuo galime pasinaudoti. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad turime pasirengti tinkamai, jei norime E, pasiekti, kad projektas būtų mums naudingas taip pat. 10-15 tūkstančių, sakoma, darbo vietų bus sukurta, milijonų sieks prekybos apimtis. Visą tai puiku. O žmonės, kurios neigiamą informaciją skleidžia apie tai, kaip ir Rusijos ir Ukrainos konfliktą, e, nėra teisūs. Kolega Rojus, prašau. Aš kalbėsiu trumpai paprašiau žodžio todėl, kad man sunku suprasti. Kai, tokį, kai matome tokį projektą, kai matome galimybę sukurti tokią rinką ir galimybės įmonėms Europoje, kai matome, kad jaunimas galės susirasti darbo, tai yra unikali proga, E, sakoma, kad turime spręsti problemas, tačiau aš nematau, kur tos problemos. Tai yra Europai unikalus suteiktas šansas. Vis tik reikia pasižiūrėti, kaip tos problemos sprendžiamos, tačiau tai ir viskas. Nebūtinai reikia kurti kažkokius bendrus standartus visiems sektoriams. Jei sakysime, kad susitikti dėl susitarimo įvyks susiskaldimas Europoje, tai juokinga, kiekviena šalis daro e, ką nori ir jeigu nenori, nu, tai neturės dujų. Aš manau, kad tokių problemų generavimas tikrai juokinga, juokingas. Reikia tiesiog pasižiūrėti, kur yra sunkumai ir manginti tuos sunkumus spręsti, tačiau tokios unikalios progos praleisti negalima. Yes, uh, the... Dėkoju už man suteiktą progą pasisakyti šioje diskusijoje. Leiskite pirmiausia e, sureaguoti darbų tvarkarašį sustarimui, nes daugelis kalbėjusių parlamentų narių tai minėjo. Kaip žinia, mes jau aštuonis darybų raundus su, surengėme vasario antrą dieną vyko vienas iš paskutinių tų raundų. Balandžio 20 vyks tolesnis darybų raundas Jungtinėse valstijose. Esame pasirengę JAV pusiai pateikti siūlymų dėl pažangos 15 metais. Norime, kad susitarime būtų numatyti tam tikrai subalansuoti parametrai, mums taip pat e, yra pagrindų tikėtis, kad prekybos skatinimo e, institucija artimiausių metų taip pat JAV e, pateiks reikiamų siūlymų ir kad tos darybos galės pasistumėti pirmin. Kaip žinia, tai yra labai svarbus dalykai, kad TTIP sustarimas galėtų pasiekti, tiksliau darybų dėl sustarimo galėtų pasiekti lemiamą fazę. Tikslas būtų parengti plataus užmojo subalansuotą susitarimą. Ir kaip sakė šią popietę daugelis kalbėjusių parlamento narių, tai būtų proga padaryti didžiulį žingsnį pirmin, Jūsų nuomonė, ponė pirmininkė, apima be kita ko daug svarbių klausimų, kurie mūsų nuomonė taip pat yra labai svarbus. Tai yra energetika, mažasinės įmonės, pramonės sektorius ir viešieji pirkimai. Jums leidus galėčiau apie energetiką pasakyti štai ką, nes daugelis kolegų apie tai kalbėjo. Bandome energijos skyrių įtraukti į šį susitarimą darybų metu. galėčiau atsakyti ir ponui Tajani dėl žaliavų. E, apie energetikos išteklius buvo kalbama anksčiau, bet mes dabar numatysime bendrą skyrių, kur kalbėsime ir apie energetiką, ir apie žaliavas. Manau, kad taip pat svarbu iškelti klausimą, o dėl ko čia nėra deramasi. Nesiderama dėl kažkokių suverenių teisių eksploatuoti e, gamtos išteklius. Ten nekalbama apie tai, kokį energijos mišinį turėtų pasirinkti e, sustarimą pasirašančios šalis. E, buvo padarytas sprendimas, jau būtent užtikrinti, kad nebus diskriminacijos, kurią patirs ES ekonomikos subjektai jos, tos įmonės galės veikti e, tomis pačiomis teisėmis kaip tenykštės įmonės. Tokse to susitarimo ir mes e, žiūrėsime, kokių dar apribojimų gali pasiūlyti e, Amerika, kalbant apie naftą žaliavinę ir gamtinės dujas. Kai dėl energetikos sektoriaus mes bandome padidinti mūsų išteklių diversifikavimą Mes esame dabar priklausomi nuo Rusijos, nereikėtų vieną priklausomybę pakeisti kitą, tapti visiškai priklausomims nuo JAV. Reikėtų turėti įvairesnius energijos šaltinius, nes tai padidina mūsų energetinį saugumą. Kad dėl konkurencingumo energija vėlgi yra tas aspektas, kur apie konkurencingumą verta kalbėti. Energijos e, daug vartojančios įmonės abiejose pusėse neturėtų uh, nukentėti energetikos skyriuje, reikėtų numatyti reikiamas nuostatas, kurios galėtų padėti ieškoti šios problemos sprendimų, net ne, jeigu jau neišspręsi tą problemą iš esmės. E, nes pirmiausia, aišku, reikės priimti sprendimus e, viduje, JAV ir ES. E, komisija rengia Europos energijos sąjungos projektą. Tai irgi bus svarbu TTIP Taip pat EP nariai kalbėjo apie atsinaujinančius energijos išteklius. Mūsų tai yra vienas iš tikslų e, dėrybų metu. Mes siūlome ne tik atsisakyti e, maksimaliai iškastinio kūro, bet taip pat siūlome rinktis atsinaujinančios energijos šaltinius ir siekti didesnio energijos efektyvumo tikslo. Apie tai taip pat bus kalbama skyriuje dėl energetikos. Mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos stuburas. Ta sakė daugelis Europos parlamento narių. Būtent dėl to mes pirmą kartą nusprendėme prekybos dėrybose dėrėtis dėl skyriaus, kuriame būtų kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės. Visą tai tam, kad būtų galima lengviau gauti informaciją toms įmonėms, kad jos galėtų tą informaciją pasinaudoti. Taip pat svarbu, kad būtų išaiškintos labai aiškiai tos visos nuostatos, kurios gali būti naudingos mažoms ir vidinėms įmonėms. Kad dėl pramonės sektoriaus, aš manau, kad teisingai daugelis pabrėžėte kai kurių pramonės įmonių svarbą. Kalbėjote apie chemijos pramonę, apie automobilių gamintojus. Tai yra tie sektoriai, kur taip pat reguliavimo dalyje norėtume turėti atskirą skyrių TTIP susitarime. Na ir galiausiai, ponė pirmininkė, mes pritarėme tam, ką jūs kalbėjote apie viešuosius pirkimus. Klausimas čia tikrai labai svarbus ir jis yra šių dėrybų šerdis. Norima, kad viešuosiuose pirkimuose JAV galėtų dalyvauti ir Europos įmonės iki šiol egzistuoja kliūčių dėl to, kad Amerikos teisės aktai nepalankiai Europos įmonėms kol kas e, šią sritį yra sureguliavusios. Dėkoju, pirmininkas, ačiū už jūsų komentarus ir paaiškinimus. Šiek tiek vėluojame, kad ir nedaug, o dabar norėčiau pabrėžti diskusijos pabaigoje keletą svarbiausių dalykų. Pirmiausia, Ačiū, kad išreiškėte pritarimą. E, dauguma šešėlinių pranešėjų pritarė bendrai nuomonės linijai. Aš lauksiu jūsų pakeitimų, jie bus labai naudingi. Sutinku su jūsų ir kitų narių dauguma komentarų. Klausimas labai svarbus. Štai atvyko e, tarptautinės prekybos komiteto vadovas, jis taip pat atsakingas už T-tip klausimus. Nesutinku su ponia De Castillo Valer, kad mes kūrėme naują e, kažkokį darinį. Ne, mes tiesiog atveriame rinkas prekybai. Panaši situacija dabar su Japonija ir Pietų Koreja. Aišku, negalima dėti lygybės ženklo su JAV. Viskas priklauso nuo dėrybų. Jūs reikalaujate visiško skaidrumo. Puiku. Po kiekvieno dėrybų raundo, raundo jūs galite rasti išsamų dėrybų aprašymą internete reikia perskaityti. Tai svarbu piliečiams. Mums tenka atsakomybė pradėti diskusijas regionuose. Galų gale juk mums teks spręsti. Buvo užduotas dramatiškas klausimas. Pone Ernst klausė, kas suteiks garantijų? Bet ne tik mūsų dėrybininkai, ir mes, Europos parlamentarai, juk balsuosime – dėl tos sutarties. Ir jau dabar turime pradėti diskusiją su savo piliečiais. Kolegos Royal, Manka, Sarunato išreiškė tam tikrų abejonių. Na, abejonės yra teisėtos. Tie, kurie iš jūsų labai skundžiatės, nedalyvavote visame procese, kolega Jašenik iškėlė daugybę problemų. Bet e, aš galiu atsakyti, ne, socialinio arba aplinkosaugos dempingo mes nenorime Europoje. Bet viskas priklausys nuo to, ar dėrybos bus atviros ir mūsų pozicija bus stipri. Viskas yra mūsų rankose. Neužtenka vien verkšlenti ir skūstis. Pats laikas pradėti pilna kraujas diskusijas. Konkurencingumas. Žinoma, mes privalome atverti savo rinką, jeigu norime, kad energija Europoje kainuotų mažiau. Ir ponas Gerė, konkurencingumas priklauso nuo energijos kainų. Matysime, kokie bus dėrybų rezultatai. Toliau. Intelektinės nusavybės teisės. Labai sudėtingas dėrybų skyrius – Be jokios abejonės, dėrybose sunkumų netrūksta. Kitas kolega sakė, kad vienas iš svarbiausių dalykų yra viešieji pirkimai. Žinoma, kad negalime taikstytis su dabartinė situacija. E, JAV viešieji pirkimai dabar duris yra užtrenktos mūsų įmonėms, mažoms vidutinėms įmonėms. Taigi, kalnai problemų laukia daug raundų diskusijų. Ir laiko terminas 2016 pabaiga. Jie turbūt norėtų užbaigti dėrybas iki Obamos kadencijos pabaigos. Na, o mūsų kadencija baigėsi 2019 pabaigoje. Mes turime daug daugiau laiko. Manau, neverta galvotrukščiais lėkti tose dėrybose, nes pačios JAV gali mums padėti dėrybose. Mes neturime skubėti, susidėrėti. Turime dėrėtis punktas po punkto ir gautinis rezultatas, aš nebejoju, bus didžiulė sėkmė abiem šalim ir JAF ir ES. Dabar dėkoju Jums už diskusijas, nes man naudinga sužinoti Jūsų požiūrius ir abejonės, taip pat prieštaravimus. Taip pat dėkoju Europos komisijos atstovams ir dėrybininkams. Mūsų nuomonė turėtų būti parengta kuo greičiau. Terminas pateikti pakeitimus yra vasario 27 diena 12 valanda dienos. Siūskite pakeitimus, jie nuomoniai bus labai naudingi. Dabar klausimai. Pakviesiu penkis kalbėtojus. Šiandien po pietų kitas mūsų darbo tvarkės punktas 14. Bet dabar aš turiu pranešti apie kitą mūsų posėdį kovo 23 dieną. 15 valandą įsivyks, pranešu dabar, nes gal ne visi sulauks posėdžio pabaigos. Ir dar kitas posėdis kovo 24 dieną nuo 9 ryto ir nuo 15 valandos po piet. O dabar grįžkime prie viešojo klausimo tema. Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės poveikis politikos sritims. Sveikinuosi su pranešėjais, e, su svečiais ir su ponu Langė, kuris yra INTA komiteto pirmininkas porą įžanginių įvadinių pastabų. Tiek įvairių popierių ir dokumentų turiu, kad e, pasimečiau. E, pirmininko užrašai štai radau. Ką tik baigiame diskusijas apie nuomonę, apie TTIP e, partnerystę. Diskusijos vyko ir vyksta karštai, ko ne visuose Europos Sąjungos regionuose. Matome, kad didėja intensyvėja pasipriešinimas T-tip partnerystiai. Turime į tai atkreipti dėmesį, jeigu mes tikime T-tip, jeigu tikime būtinybę atverti ES ir JAF rinkas, tai turime prisimti atsakomybę už tą procesą. Bent jau tą didėjantį pasipriešinimą aš jaučiu, jaučiu savo valstybėje. Diskusijos vis aštrėja. Diskusijose daug ideologinių įvairių teiginių, bet mažai faktų. Žmonės pageidauja sekti dėrybas jų, klausyti, skaityti apie jas internete. Kai kurie iš jų nusiteikia ideologiškai, nusiteikia prieš tą tip. Keiskime šitą situaciją, keiskime ideologinį susipriešinimą realią diskusiją. Toks yra pagrindinis šio klausimo tikslas. Tokios mano įžanginės pastabos. Dabar paprašysiu kolegos iš INTA komiteto taip pat pakalbėti, trumpai kalbėti, nes Berntai mes šiek tiek atsiliekame. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai trumpai kalbėsiu. Tinkamas laikas šiai temai jūs ką tik aptarėte rezoliuciją. Mes Inta komitete apie tai taip pat diskutuojame. Tinkamas laikas reflektuoti apie pusantrų metų dėrybas. ir kaip mes galime padėti e, mūsų dėrybininkams, ką galime jiems patarti. Esu įsitikinęs, kad TTIP būtų naudinga ES interesams. Juk keliame 20 procentų BVP tikslą 20 metais ir mums reikia politikų, kurios paremtų šitą tikslą. Todėl pačiu laiku jūs rengiate klausimus TTIP tema įtre komitetu, kitose komitetuose daroma tas pats. 14 komitetų, 14 teikia nuomonės mūsų komitetui to klausimu. Tai unikalus atvejis parlamento istorijoje. Klausimas yra aktualus energijos, energetikos saugumas, hmm. energetikos srities standartai, taip pat mažos ir vidutinės įmonės – rezoliucijos projekte aš pasiūliau netgi atskirą skyrių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jos turėtų gauti naudos iš TTIP, nes e, turėtų atsirasti geresnis reglamentavimas, standartų, tarpusavio pripažinimas. ir principas, kad pirmą turime matyti detalės, jis yra įtvirtintas e, susitarime. Taigi, tikiuosi įdomių diskusijų su ekspertais. Ačiū Berntui. Pirmąją diskusijų dalį pirmkiausia aš, po to kolega iš INTA komiteto. 14 nuomonių. Ar jūs rimtai vertinsite įtrę nuomonę? Toks mano pirmasis klausimas. Žinoma, kad e, rimtai. Na, visada sakoma, žinoma, bet. Gerai, pereikim prie diskusijos. Kviečiu kalbėti CIP e, pirmininką, poną Olechnovič, jis kalbės 10 minučių. Good afternoon. Thank you very much, Mr. Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiugu būti čia ir turėti galimybę pasisakyti. Tema iš tikrųjų labai įdomi. Atsiprašau, netyčia įsijungia mikrofonas. Tad ačiū dar kartą, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame posėdėje. Kalbėsiu CIP organizacijos vardu, CEEP organizacijos vardu. Tad um, norėčiau pasakyti, kad mus labai domina TTIP diskusijos Bendrai paėmus mes remiame TTIP koncepciją, nes tai leis paskatinti investicijas ir padės išsaugoti daugiau darbo vietų esamų ir sukurti naujų. Šiaip pat taip mes matome, kokie egzistuoja skirtumai tarp ekonomikos sektorių ES ir JAV. Esu optimistas ir tikiuosi, kad bus pasiekta pozityvių sprendimų Tačiau būtina suprasti, jog problemos susijusios su, su TTIP turi būti suskirstytos į dvi atskiras kategorijas. Pirmiausia, ES ir JAV santyki. Antra, problemos susijusios su mumis pačiais, su Europos Sąjunga ir, jo, ir jos reguliavimu. Kokie mūsų poreikiai? susitelks labiausiai prie šito. Turime turėti vienodą prieigą prie naftos žaliavinės ir gamtinių dujų, kad galėtume užtikrinti energetinį saugumą ir kad turėtume šansų plėtoti savo ekonomiką tinkamai. Šiandien matome, kad dinamiškai labai vystosi chemijos pramonė e, JAV. E, Visą tai dėl to, kad kainos nedidelės energijos išteklių, dėl to konkurencingumas tenykščių žmonių didesnis. Ir kaip matote žemėlapyje, pramonės įmonės JAV plečiasi 33 procentais išaugo Investicijos. E, mes suprantame, kad žemesnės energijos ir žaliavų kainos yra susijusios ne tik su lengvesnė prireiga prie pigių energijos resursų, bet pirmiausia dėl to, kad žemesni mokesčiai ir netokie griežti aplinkosaugos reikalavimai. Būtina į tai atsižvelgti kai bus deramasi dėl TTIP. Europos Sąjunga turi daug ką pagerinti prieš patvirtinamą TTIP. Pavyzdžiui, chemijos pramonės rytyje turime 6,5 procento importo mokesčius, kad galėtume apsaugoti savo išvestinių produktų ir tiesioginių produktų rinką. E, Chemijos pramonė. Pramonės rytyje per penkis metus šito būtina atsisakyti. Kągi mes siūlome? Mes siūlome išplėsti tą laikotarpį iki dešimties metų. Abipusės saugiklinės nuostatos buvo numatytos, gal tu galima importo mokesčius numatyti. Dėl daugelio priežasčių tos priemonės turėtų būti įmanom, privalomos e, ir tai turėtų užfiksuota TTIP. Mes džiaugiamės tuo, kad gavome vidaus e, rinkos e, pramonės ir verslumo direktorato dokumentą. ES turės prisitaikyti prie mūsų seksunčių registracijos reikalavimų. Tai buvo pasakyta tam pranešime, dėl to yra džiugu. kitas svarbus dalykas. Tai yra tos temos, dėl kurių buvo, dėl kurių buvo susidėrėta anksčiau. Ir pirmiausia, CO2 emisijos. Tai turėtų būti laikoma labai rimtų ekonominių klausimų, kuris yra labai glaudžiai susijęs su galutinė kaina. CO2 emisijos 2000. 13 metais JAV 60,65 5 e, tonas už vieną gyventojų siekia, Europoje žymiai daugiau. Jeigu 600, 600 e, jav dolerių kainuoja tona, tai tuomet matome, kad kartais Europoje šiek tiek mažiau griežti teisės aktai negu jav. Tad klausimas būtų toks, kaip tuos nesklandumus įveikti. Amerikos pastangos sumažinti CO2 yra svarbios, niekas to neneigia, tačiau būtina pasiekti e, to, kad būtų tariamasi lygiavertiškai ir kad tai neštų naudą ir vieniems, ir kitiems dėlių partneriams vidaus reguliavimas. Turime susitelkti, kaip jau sakiau, prie šio dalyko. Mūsų organizacija remia TTIP, tačiau turime atsisakyti kai kurių reglamentų ES, nes turime užtikrinti vienodas galimybės, kurios pirmiausia reiškia sąžininką konkurenciją, kuri padeda vystyti šalį, vystyti atskiras teritorijas ES ir kurti darbo vietas. Tai štai, E, anglies e, dvideginio surinkimas yra kitas svarbus klausimas. Po 2030 metų iškelta sąlyga, kad BAT e, sumažins išmetalų kiekį. CO2 tam tikrą tikras kiekis gali būti ir neapmokestinamas. Norėčiau pasakyti, kad kai kurios pramonės įmonės, kurios e, jau yra pasirinkusios šį kelią, nesugeba visiškai pasinaudoti egzistuojančiais privalumais. Taigi būtinas didesnis efektyvumas. kuris turėtų siekti 74 procentus. E, energijos išteklių už protingą kainą. Na taip, tai turėtų būti uh, tas rytis, kurią labiausiai remia ES. E, būtina naudoti efektyves technologijas, pavyzdžiui, jėgainės turi padėti padidinti energijos efektyvumą kokiais 33 procentais mažiausiai. 20, iki 2030 metų tie tikslai turėtų būti pasiekti. Na ir mano galutinė pastaba. Man Atrodo akivaizdu, kad energijos į energijos intensyvumo skyriams turi atstovauti atitinkamos srities komisaras. E, mes centrinėje Europoje norime sukurti dar daugiau naujų darbo vietos ir vystyti mūsų pramonę, kad būtų galima sėkmingai kovoti su nedarbu. TTIP turėtų padėti mums dedant šias pastangas. Tad Maničiau, kad energijos ir situacija turi būti peržiūrėta, pramonės, kurios naudoja daug energijos situacija taip pat. Ir raginčiau e, priimti mano siūlymą dėl tų visų čia minėtų aspektų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ačiū, ponu Lechnovič. O dabar kitas kalbėtojas yra ponas Mariano Gonzalės Teihada. Prašau, žodis jums. Dešimt minučių jums taip pat, kolega. Hola, buenos días a todos y todas. Vengo. Labą dieną, aš esu iš Ispanijos, iš ekologiškos organizacijos. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad pakvietėte. Pirmą kartą esu Europos parlamente ir tikiuosi, kad jums bus įdomus mano pristatymas. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad turime tik 10 minučių ir labai daug tų grafikų e, reikėtų aiškinti ilgesnį laiką, kad geriau suprastumėte. Na, bet manau, kad e, po to galėsite gauti visą kitą informaciją, kurios, kurios nebūsiu pasakęs arba tiesiog tespėjęs būsiu pasakyti. Pirmiausia, Čia yra tokie duomenys. Matau, kad, manau, kad visi žinome tuos duomenys. Valstybė, Europos Sąjunga priklauso nuo energetikos 50 procentų, bet e, iškastinis kūras iš, labai svarbus. 85 procentais nuo iškastinio kūro priklauso kitų, nuo kitų šaltinių 60 procentų. Tai yra labai didžiulis rūpestis ir manau, kad visi tam pritarėte. Taip pat reikėtų pastebėti, kad ES energijos sunaud... Europos Sąjungoje sunaudoja daugiausia energijos, transportas 30 procentų, e, žaliavų skiriama transportui ir labai daug naftos produktų taip pat skiriama transportui. Taigi šis kontekstas rodo, kad ES yra labai pažeidžiama. Ypatingai situacija tokia klostosi nuo 2008 metų. Visi žinome, kokia situacija, žinome, kad yra ekonominė, finansinė krizė, žinome, kad vyksta didžiuliai pokyčiai, tačiau ne tik uh, E, ekonominiai, bet ir politiniai pokyčiai vyksta. Žinome, kad e, labai e, genda situacija Žemėje, keičiasi klimatas ir dabar yra du galimi keliai, dvi strategijos mm, pirmiausia, galima eiti tuo pačiu keliu, kuriuo einame, iš kitos pusės turime prisitaikyti, prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir prie tų pokyčių, kurie vyksta. Iš tiesų reikėtų toliau veikti, daryti tai, ką darome, jeigu darytumėm, tai reikštų, kad veiktų, veikiame iš inercijos. Ir mes neišvengiamai atsidursime uh, E, netikrume ir dar, dar blogesnėje status quo padėtyje. ES pasirinko, kad, e, kad reikia e, vystyti business as usual, bet reikia pakeisti energetinį modelį tiek gamybos, tiek vartojimo. ES daro tai, ką jau moka daryti. Ji jeigu negauna energetikos kažkokių rūšių pas, e, sa, pas save, gauna jų kitose šalyse, tiek Rusijoje, tiek Kanadoje, tiek Kanadoje. Tiek Kanadoje, tiek JAV. E, žinoma, su tomis šalimis sudarinėjami priekybos susitarimai ir ES kaip tik ir naudoja tuos instrumentus, kad galėtų prieiti prie energetinių išteklių. Ko, ką galima daryti? Galima toliau tęsti tai, ką darome, tai būtų lengviausia išeitis, tačiau tai nereiškia, kad problemas išspręstumėm. Uh, Pirmiausia, reikia žmonės keisti, nes priklausome nuo Rusijos, nuo JAV, nuo Kanados, gal aišku, diversifikuojame, tačiau vis tiek esame priklausomi. Toliau politinis savarankiškumas. Mes e, turime e, skirti daug dėmesio energetikos saugumui ir Europos Sąjungos Europos Sąjunga, jeigu kartais kiltų kažkokių ginčių, turėtų spręsti e, juos e, tarptautiniuose arbitražuose. Tik tarptautiniai teismai kompetentingi spręsti tuos klausimus. Europos Sąjungoje matome, kaip iškastinio kūro direktyva faktiškai tampa nereikalingų popieriumi dėl to, kad e, vyko dėrybos su Kanada ir su JAV. Ta direktyva buvo skirta mūsų klimatin, klimato kaitai, kaitos padariniams mažinti, tačiau dabar jinai visai neveiksminga. Toliau klimato kaita. Klimato kaita yra e, toks reiškinys, kuris vyksta dėl bet kokios energijos vartojimo. Visai nesvarbu, kokia energija būtų naudojama, vis tiek vyksta e, e, klimato kaita ir ypatingai ji ryški tada, kai yra naudojamas iškastinis kuras. Europos Sąjunga e, trečias vartotojas pasaulyje ža, žaliavinių medžiagų ir e, labai daug išmeta į atmosferą CO2. Visos tos energetikos rūšys reikalauja labai daug investicijų. Toliau. Vis e, turime štai čia nurodytus energijos E, išteklių šaltinius. Yra dar ir ketvirtas. Ir dabar matome, kad didžiausia vieta užima iškastinis kurtas, kuras dėja tai, kas norėtumėm, kad būtų pirmoje vietoje, yra nustumta į, antrinį, į antrą planą. Man lieka tik 3 minutės. Dabar matome dar vieną grafiką, matome čia, kaip yra e, e, naftos gavyba, kaip pasiskirsto įvairiais metais. E, matome, kaip gavyba didėja, kaip mažėja, kada didžiausia E, matome, kad 2006-2010 e, metai yra labai svarbi šiame e, grafike. E, matome, vis tiek nafta vieną gražią dieną baigsis ir mes turėsime ieškoti kažkokių kitų energijos šaltinių. Noriu pasakyti tai, kad tikrai negalima svajoti, jog ir toliau naudosime tuos pačius energijos šaltinius, kuriuos vartojame. 3, 5, gal 10 metų naudosime, e, matysime, kad vyksta klimato kaita ir turime investuoti į kitas energijos rūšis, neišvengiamai. Dabar jau tuoj baigsiu kaip e, ekonominę nepriklausomybę gavo JAV, o būtent e, e, per skalūnų dujas, per skalūnų naftą ir per, pagal paskutinius duomenis. Tai yra paskutiniai duomenys, kurie buvo publikuoti žurnale Nature. Dabar jeigu gerai pažiūrėsite į šiuos grafikus, į viršutinę dalį, pamatysite, kad per vidurį yra Šiaurės Amerikos energetikos agentūra, o labiausiai į dešinę yra Gorman Sachs. Goldman Sachs. Už E, skalūnų dujų stovi labai dideli finansai e, ir nebūtinai tie dideli finansai pateisina e, tas finansinis burbulas nebūtinai pateisina išgavimą tų dujų. Čia irgi matome naftos grafiką. Tiek naftos nėra, kiek buvo prieš keletą metų. Dar galiu paskirti kažkiek laiko, dar vieną minutę. Puiku, ačiū už tokį dosnumą, baigsiu. Žinau, kad nafta yra pigi energija, Tačiau dėl spekulacijos ES turi prisitaikyti prie naujo konteksto ir mažinti energijos suvartojimą. Pagalvoti, ko iš tikrųjų reikia, kad būtų galima didinti energetinį efektyvumą ir e, vystyti atsinaujinančius energijos rūšis bei vystyti ekologišką žemės ūkio modelį. Arba pasirenkame tokį modelį, arba situacija dar labiau pablogės, kalbant apie klimato kaitą. Ir kalbant apie finansus, jų tiesiog nebeužteks ir nebegalėsime eiti naujų kelių, kad ir koks jisai būtų. Ačiū ponui Gonzalės Tehada. Dabar pradėsime diskusiją, nes yra numatyta mūsų darbo atvarkėje toks dalykas. Dabar teikime klausimus. Aš norėčiau pas, kaip pradėšės užduoti ponui Resmovič klausimą dėl energijos eksporto iš JAV į Europą. Studijos parodė, jog JAV taip pat turi visai nemažą rinką Azijoje. Kaip galėtume užkirsti kelią tokioms situacijoms? Nes e, iš jungtinių valstybių draudžiama eksportuoti žaliavinę naftą. Mūsų tai yra problema. E, kaip mes galime sulaukti tos rinkos atverimo. O dabar, kolegai Gonzalės Techada, norėčiau užduoti tokį klausimą. Biokūras. Kokį poveikį TTIP jūs čia matytumėte? E, ypač dėl to, kad tenka keisti žemės naudojimo paskirtį. Tad ar netektų atsisakyti tos idėjos ir koks galėtų būti poveikis TTIP biokūro gamybai? Norėčiau kreiptis į kolegas iš Inta, ar į kolegą iš Inta, ar jis neturėtų kokio klausimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, sąžininkai kalbant, ne, nelabai žinau, kokie yra TTIP reikalavimai ap, apskritai, kai buvo kalbėta apie CO2 nuotėkį, kitigi kalbėjote apie energijos importą. Ką tai reiškia? Pasiras kitokia konkurencijos situacija, e, pasirašius tą susitarimą. Tad kas turėtų būti numatyta, ar atsiras kažkokių taisyklių specifinių susijusių su CO2 taršos leidimų prekyba. O dėl energijos efektyvumo, vėlgi, ką tai reiškia? Mes siūlome energijos e, skyrių tame susitarime, kur būtų numatyti aiškus kriterijai, ar tai nereiškia, kad mes reikalaujame tam tikro energijos efektyvumo priemonių. Ar tai turėtų būti irgi įrašyta susitarime? Tai mano klausimas būtų toks, kokie yra konkretūs reikalavimai, kuriuos turėtume iškelti ir kurie turėtų atsirasti tik susitarime. Ačiū, kolega Keli. Minutė klausimui, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kolegoms iš Inter Itre Norėčiau pasakyti, kad jums tenka atsakomybė piliečiams nusiųsti reikiamas signalą. Turime pozityviai pristatyti šį sustarimą. Kol kas apie jį kalbama daugiau neigiamai negu teigiamai. Mano klausimas būtų abiems skirtas kalbėtojams. Kokia dalis turėtų būti e, vertinama labiausiai kaip naudingiausia mums ir mūsų sąjungininkams? Ar mums bus pasakyta, ka, prie ko prieigą turime ir paskui, kaip bus su žemės plutos skaldimu. Jeigu ne, nesu, nesvarsime dėl skalūnų dujų paieškos, ar tai reiškia, kad visi vartosime rusišką energiją? Prašom žodis kolegiai. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie bent užduoto klausimo. Pasisakymuose buvo sakyta, kad mes turėsime TTIP e, susitarime specialų skyrių skirtą energijai. Tai kas jame tiksliai tai jūsų nuomonė turėtų būti pažymėta? Mano supratimu mes norime, kad būtų pagerinti egzistuojantys standartai šioje srityje. E, mes nenorime pastų standartų. Norime išsiaiškinti, kokio galimybių įgytų e, ES įmonės, kalbant apie žaliosios ekonomikos plėtojimą, energijos technologijų plėtojimą ir panašiai. E, mokslo tyrimų ir vystimosi programos e, turėtų būti gyvendamos sklandžiau. Ar tai reiškia, kad su technologijomis bus derinami ir mokslo tyrimai? Ar iš to išeis kažkas konkretaus, būtų įdomu sužinoti, ką abu manote. Ar reikėtų numatyti e, tai, kad išliks ribojimai dujų ir naftos eksportui, kokį poveikį tai turės. Ačiū, kolega Grobačiai, prašau. Ačiū. Manau, kad bus patogiau klausti gimtają kalbą Aš turiu klausimą susijusiu su jūsų pasisakymu. Aš čia. Jūs kalbėjote apie chemijos pramonės delokalizavimą. Centrinėje Europoje tai yra paplitęs reiškinys. Jūs sakėte, kad po penkerių metų, jeigu nebebus muitinės mokesčių 6,5 procentų sudarančių, nebeliks Lenkijoje, nei Lenkijoje, nei Europoje kitur chemijos pramonės. Ir štai čia kyla mano, klaus... iš čia kyla mano klausimas. Ką jūsų nuomonė gali sugalvoti ši rinka situacijai pataisyti, kiek galima prarasti darbo vietų sunkiojoje pramonėje? Pona Žado, ačiū pirmininkė. Mane labai nustebino CEP e atstovo pasisakymas. Labai daug skaičių nurodote dokumente, tačiau nepateikėte vieno. Nepateikėte jūsų narių, e, jūsų narių e, išdo skaičių. Pavyzdžiui, ArcelorMittal, kai Sintang Sanbag E, bylos vyko, buvo CO2 kvotos teikiamos ArcelorMittal, už tas kvotas nemokėjo, labai daug pinigų pasidarė ir dabar jie ir toliau dar gauna kvotų. Taigi bent jau, bent jau už praeitą periodą galėtumėte pasakyti, kad Europos klimato politika buvo labai naudinga visiems tiems, kurie daro labai, gamina labai daug CO2 arba intensyviai vartoja energiją. Ir čia e, šiaip Europa ir Europos komisija afišuoja tokį tikslą, kad prieis, gaus prieigą prie JAV e, skalūnų dujų. Daug kas dabar išvažiuoja į Ameriką, bet uh, E, e, e, Europoje niekas konkretaus nevyksta. Pirmininkas, tik minutę klausimams, ponė Henst. Turiu ponui Tejadą klausimą. Jūs sakėte, kad reikia galvoti apie alternatyvas, apie energijos taupimą. O mano klausimas būtų toks, ką reikia daryti su ta pramonė, kuri daug energijos nu, vartoja. Kokie būtų jūsų pasiūlymai? Toliau dar apie tai taip kalbant. Ką reikėtų numatyti e, energetikos rinkoje, kokias išimtis reikėtų numatyti, kažkokias galbūt dalines, gal, gal visiškas. Ir dar, jeigu tai e, taip būtų sumažintas, ar mums būtų uh, galima kažkaip tai pereiti sklandžiau prie atsinaujinančių energijos rūšių. Ir ar tai, e, kaip kai padary, e, ko imtis, kad e, galima būtų pastumėti tą į priekį atsinaujinančias energijos rūšis? Ačiū. Noriu perėti prie klausimo, kurį pats pirmininkas iškėlė Jau seniai sklando mintis, kad TTIP sustiprintų energetikos saugumą Europoje dėl dujų kainos Azijos rinkose. E, be to, EEF turi seniai veikianti ekspertų komitetą. Norėtume sužinoti, ar komisija derasi su JAV dėl išimčių E, taip kaip su Kanada ir su Meksika dėl, dėl naftos, naftos žaliavos. Aš taip pat sutinku su kolegomis, kurie teigia, kad energetikos saugumas tai ne tik dujų importas ir eksportas. Tai daug platesnis klausimas. Ponas Martin. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad tik tai bakstelėjau pirštu į tai, kas verta abejoti šiame susiturinė, bet tiesiog nereikia manyti, kad tas susitarimas padės išspręsti visas problemas Europoje. Ir čia ponui Olekovič pirmiausia noriu skirti savo klausimą. Jūs savo pranešime parodėte kai kurios skaičius, kalbėjote apie poreikį pasiekti didesnio konkurencingumo Europos įmonėms. Padarėte paralelę tarp CO2 emisijų e, JAV įmonių ir čia Europoje. Jūs taip pat kalbėjote, kad Europa turi imtis priemonių, kad būtų prieinami energijos ištekliai, e, kad būtina suteikti teisę įmonėms teršti nemokamai. Ar vertinote savo e, siūlymų sąnaudas ir kas mokės jas? E, kolik Tošinov. Ačiū toliau kolega Tošinovski. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat esu iš tų, kurie mano, kad tas prekybos susitarimas, kitaip tariant, rinkos atvėrimas yra svarbus žingsnis Europai. Turiu klausimą, kuris būtų skirtas abiems mūsų prelegentams. Jeigu netversime tų rinkų, tai kasgi atsitiks? Europą uždarysime su visais jos dabartiniais kriterijais, užversime duris ją. Pradėsime e, įtvirtinti mūsų priklausomybę nuo Rusijos. Manau, kad tas prekybos sustarimas atveria mums didžiulę rinką ir tuo pat metu atneša naujas technologijas ir panaikina užtvaras, kurios, kaip jau sakiau, uždarė Europą jos pačios viduje. Tad norėčiau paklausti abiejų svečių, kas atsitiktų, jeigu mes nepritartume tam susitarimui, nes man atrodo, kad, tas, kad tie argumentai mūsų dėstyti yra tokie, lyg mes neiktume esamus privalumus, tuo tarpu patys manome, sakome, kad Europoje atsiverti reikia. Our, uh, the... Dabar grįžtame prie pagrindinių šios diskusijos kalbėtojų, kokią kalbą jūs atsakysite, norite pradėti, Penkios minutės jums visiems atsakymams skiriamos. Mm, laiko nėra per daug. Europos parlamentas visada skuba, lekia dirbdamas. Ir įsijunkite mikrofoną. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti vertėjų, nes labai greitai kalbėjau ir jiems tikrai buvo sunku. Dėl e, iškasinio kūro čia iš tiesų ES turėtų ir toliau galvoti apie tą iškesnį kūrą. Taip iš tiesų turiu kalbėti lėčiau. Taigi bio kūras. Europos Sąjunga per šešerius metus naudoja atsinaujinančius energijos e, rūšis, tačiau poveikio aplinkai tai nemažina ir nemažina e, šiltnamio efekto. Tiek Indonezijoje, tiek kitur buvo įtraukti papildomi faktoriai, tokie kaip miškų kirtimas. E, JAV labai daug vart, e, pagamina e, biokūro, ypatingai bioetanolio. Bioetanolis gali būti vežamas į e, Europą. Bet kokiu atveju biokūras irgi yra susijęs su naftos suvartojimu. Galbūt naftos sunaudojama mažiau, bet vis tiek e, bet vis tiek e, klimato kaita vyksta. Tradiciškai mes labiau priklausome nuo iškastinių energijos rūšių. E, Na, dabar mano pasisakymo tikslas nebuvo duoti kažkokią tai išeitį, pasiūlyti, o E, pasakyti tai, kad e, kokia yra padėtis ir kad po 50 metų padėtis dar bus e, kitokia, todėl mums reikėtų ieškoti kažkokių išeičių. Bet kokiu atveju klimato kaita vyks toliau, situacija blogės, ekonominiai rodikliai blogės ir mums kuo toliau, tuo sunkiau bus situaciją gerinti. Todėl mes turime gerinti pastatų energetinį suvartojimą, gerinti natūralius e, energijos, atsinaujinančius energijos šaltinius e, tobulinti, o sunkioji pramonė turėtų irgi ieškoti kažkokių modelių, kuo galima, kuo galėtų save pakeisti. Tuo tarpu, tuo tarpu e, išlaikydama tą patį energijos suvartojimo lygį. Aš nežinau, kas geriau, ar kad jie vartoja kažkokią, kažkokį kiekį energijos, ar tai, kad iškeliama gamyba į kitus uh, pasaulio dalis. Dabar, e, pavyzdžiui, JAV su mumis derasi dėl skalūnų dujų e, eksporto mums reikėtų galbūt aiškiau apibriežti savo darybų tikslą, nes e, mes juk kalbame vis daugiau ir daugiau apie atsinaujinančias energijos e, rūšis. Dar viena yra problema, kad mes ir toliau esame priklausomi nuo Rusijos. E, o priklausomi nuo Rusijos esame dėl to, kad labai priklausomi nuo iškastinių neokūro. Nesvarbu, nuo ko būsime priklausomi, nuo JAF ar nuo Rusijos, vis tiek nuo kažko priklausomi. Po penkių dešimties metų e, situacija liks nepakitusi, net jeigu tapsime priklausomi ne nuo Rusijos, o nuo JAF. O čia negaliu Jums pasiūlyti kažkokio vienareikšmiško sprendimo. Aš manau, kad esame sankryžoje ir dabar turime labai gerai pagalvoti, kuriuo keliu turime pasukti. Štai, pirmininkė, dabar jau geriau iš, e, išsilaikiau man paskirto kalbėjimo laiko. Ačiū, susitvarkėte neblogai, jūsų atsakymai sutilpo į grafiką. Ir atsakymai buvo įdomus. Dabar ponas Olechovič, penkios, penkios su pusę minutės. Užduota daugybė klausimų. Pradėsiu nuo bendrųjų pastabų. Aptarsiu bendrais brožais. Tai taip, partnerystė. Ar mums rinktis ją ar ne, ar švaistėme laiką dėrėdamėsi dėl jos ar ne, ar mes jaučiamės pakankamai tvirtai dabartinėje situacijoje, ar mus tenkina dabartinė situacija, kai esame priklausomi nuo vieno tiekėjo Europoje ir iš to išplaukia rimtų problemų Mm, neužtenka vien paprastų atsakymų. Turime partnerystę matyti kaip partnerystę su visa Europos Sąjunga, o ne su atskiromis valstybėmis narėmis. Mums reikia diversifikacijos. Mes turime patys plėtoti savo gamybą. Aplinkui save neturime daug patikimų partnerių. Vadinasi, reikia jų ieškoti ir rasti sprendimą. Turime tapti partneriais kitiems. Turime gauti naujų technologijų, našesnių technologijų. Ir išsiveršti į tą poziciją, kai būsime pagrindinių rinkos žaidėjų partneriai. Buvo užduotas klausimas apie problemą bet galiu atsakyti apie Lotus įmonių grupę. Mes naudojame investicijas naujausiams technologijoms. Mūsų naftos perdirbimo gamykla yra pati našiausia pasaulyje šiuo metu. Taigi mes ne, ne, ne, ne tik egzistuojame, bet ir stipriname savo pozicijas. Štai todėl TTIP vertiname ne tik kaip prekybos sutartį su JAV. Man asmeniškai nerūpi, ar su JAV pasirašysime sutartį, ar su kitais, bet ar tie kiti egzistuoja, kurie galėtų pagerinti mūsų situaciją. Aišku, ir pačioje Europos Sąjungoje yra netolygumų tarp 27 valstybių narių, tarp regionų. Turime labiau susitelkti, turime visų pirma būti partneriais vieni kitiems ir padėti vieni kitiems, kai reikia. Turime veikti kaip viena organizacija. Štai kiek klausimų iškyla, kai gyvename vienoje 27 valstybių organizacijai. Mano institucija atstovauja 11 valstybių. Jų BVP sudaro ES BVP trečdalį. Jeigu neužkamšysime tų skirtumų, spragų, ar galime tikėtis, kad ES ilgai egzistuos? Reikia neleisti įsigalėti keliems atskiriems stipriems rinkoms žaidėjams. Dėl suskystintų dujų iš Amerikos gal ir galėtume pagalvoti apie jų pirkimą pagal atskiras sutartis. Pirmininkas. Tai buvo bendro pobūdžio atsakymas. Baigėsi mūsų diskusijos pirmoji dalis. Dėkoju prezidimo nariams, pranešėjams už dalyvavimą. Matome, kad neišspręstų klausimų daug ir laukia daug darbų. Gerai būtų išgirsti Europos komisijos poziciją, nes juk komisija atsakinga už dėrybas. Ir dėrybos dabar yra svarbiausios, kad ES išspaustų iš dėrybų geriausią rezultatą ir iš jų išeitų kaip laimėtoja. Pereikime prie kitos diskusijos dalies. Perduosiu žodį kolegai Langė. Ačiū ponas Buzekai, kad perdavėte man pirmininkavimą prasidėjus antrai daliai. Pereiname prie susitarimo šerdies. Tai yra T-tip perspektyvos mažoms ir vidutinėms įmonėms ir specifiniams pramonės sektoriams. Pradžioje jau minėjau, kad T-tip turėtų būti naudinga gaivinant Europos pramonę. Trys pranešėjai. Pone Iberhardt iš korporatyvinės Europos observatorijos. Jį kalbės pirmoji. Ačiū pirmininkė ir dėkoju komitetui už kvietimą dalyvauti. Aš kalbėsiu apie vieną konkretų aspektą, ne apie mažasis vidutinės įmonės, bet apie riziką dėl įtraukimo investuotojų e, ginčių sprendimo mechanizmo, įtraukimo į TTIP. Pirmiausia, aš trumpai paaiškinsiu, gal to ir nereikia, bet paaiškinsiu, kas yra investuotojų ir valstybių ginčių sprendimas į SDS. Pateiksiu tam tikrų pavyzdžių energetikos sektorėje, kurie vyksta. Atsakysiu į klausimą, kas atsitiktų energetikos sektorėje, jeigu į VGS būtų įtraukti į TTIP. Europos komisija teigia, kad sprendžia visas investuotojų ir valstybės ginčių problemas. Kas yra tas ginčių sprendimo mechanizmas? Jis leidžia įmonėms, bet ne tik, tiesiogiai paduoti į teismą valstybę už tos valstybės teisės galiojimo ribų paduoti į privatų arbitražo teismą. E, ieškinių objektas gali būti platus. Tai gali būti parlamento sprendimas, vyriausybės sprendimas arba teismo sprendimas, kuris gali būti ginčiamas arbitraže. Procesas, jo pagrindas yra tarptautinės investicijų sutartys. Investuotojai gali pareikšti, kad pažeistos jų turtinės teisės pagal tuos susitarimus. Štai čia matote, kaip staigiai padaugėjo investuotojų ir vyriausybių ginčių nuo e, šio šimtmečio pradžios ir praeito šimtmečio pabaigos. Tiesiog sprogimas įvyko kiek daug tų bylų. Praeitų metų pabaigoje Buvo jau daugiau kaip 600 bylų pateikta prieš vyriausybės. Galbūt jų yra ir daugiau, nes ne apie visas mes žinome. Ir matome, kaip investuotojai šiandien naudojasi šitą sistemą. O arbitrai, kurie sprendžia šitas bylas, jie savotiškai interpretuoja įstatymus. ES valstybės narės taip pat kenčia nuo šitų ieškinių. Ir juoda kreivė. Matote, kiek ieškinių padaugėjo prieš Europos valstybės narės. Raudona kreivė tai ieškiniai pateikti prieš JAV investuotojus. Taigi, ši sistema tai nebėra taip kaip seniau, kad šiaurės investuotojai paduoda į teismą pietų vyriausybės. Dabar viskas atsigrėžė kitų lasdos galų. Čia matome mėlyną sektorių - energetikos, elektros energijos bylos. E, purpurinė spalva pažymėtos bylos susijusios su nafta ir dujomis. Tai ieškiniai paduoti 2014 fiskaliniais metais per pastarosius metus. Energetikos sektorius yra labai svarbus. Daug užima bylų e, šitame mechanizme. Pateiksiu pavyzdžių apie ieškinius. Vattenfall buvo minėta. Galbūt žinote, kad Švedijos energetikos įmonė Vattenfall padavė Vokietiją į teismą dėl 7,4 milijardų eurų kompensacijų dėl brandolinės energetikos. Anksčiau buvo pateiktas panašus ieškinys, bet jis netaip žinomas. Vattenfall toje byloje prašė kompensacijos 1,4 milijardų eurų kompensacijos dėl e, susijusių reikalų Hamburgo mieste. Tas Ginčas buvo išspręstas, tačiau aplinkosaugos standartai nenukentėjo. Dar vienas antrasis Vattenfall ieškinys neišspręstas. Antroji byla Kanados kompanija padavė į teismą savo pačių vyriausybę Kanadą dėl e, mokesčių rojaus Delavarė. E, Kanados kompanija reikalauja 200 milija, milijonų mm, Kanados dolerių dėl to, kad Kvebekas paskelbė moratoriumą e, gelminiam skaldimui. Jie pageidauja kompensacijos dėl Exxon Mobile kompanijos investicijų. E, šita kompanija padavė į teismą Kanados vyriausybę ir arbitražo teismas atsisakė patenkinti ieškinti, nes Kanados vyriausybė pagrindė, jog tai buvo būtina dėl mokslinių tyrimų tikslų. Ir paskutinis pavyzdys. CMS GAS JAV kompanija padavė į teismą Argentiną Jie jau laimėjo 133 milijonų dolerių dėl to, kad Argentina nustatė krizės metu apribojimus dujų kainai. Štai galite įsivaizduoti, kas vyksta energetikos sektoriuje ir kokios bylos pateikiamos teismui energetikos sektoriuje. Kas atsitiktų, jeigu šitą ginčių sprendimų mechanizmą į TTIP Štai tokios pretenzijos, tokie ieškiniai taptų realią riziką ES valstybėms narėms ir visai ES. Mes būtume paduoti dėl aplinkosaugos reikalavimų, taip kaip Vattenfall byloje, dėl kainų kontrolės, kur yra būtina krizės sąlygomis, taip kaip CMS byloje. Taip pat dėl politinių sprendimų. Taip kaip Vokietija nusprendė atsisakyti e, brandulinės energetikos arba Kanada paskelbė moratoriumą giluminiam skaldimui. Ir visi šitie vyriausybių sprendimai juos galėtų investuotojai užginčyti teisme. Ir arbitrai patenkina tuos ieškinius ir nurodo vyriausybėms sumokėti milijardus eurų. Vattenfall, kaip minėjau, reikalauja 4,7 milijardo eurų. O tas kompensacijas, aišku, tektų sumokėti mokesčių mokėtojams. Taip pat kyla rizika, kad mūsų energetikos politika būtų išaldyta. Žinome, kad jau dabar kompanijos grasina, šantažuoja, e, grasindamos iškelti bylas. Vattenfall ne tik pinigų stengiasi išplėšti, bet reikalauja, kad reglamentas būtų švelnesnis arba atidėtas. Tai toks mūsų politikos e, stagnavimo pavojus iškyla, jeigu įtyti bus įtrauktas šitas mechanizmas. Galiausiai, nėra jokių ekonominių privalumų jeigu šita sistema įsigaliotų. Jokių privalumų, galvojant apie investicijų srautus. Ir tikrai tai nesukurtų kokybiškų darbo vietų. Jūsų užsakytame pranešime e, mechanizmas paminėtas labai trumpai. Tai šokiruoja. Jūs kaip komitetas turėtumėt daug daugiau dėmesio tam skirti. Tyrime pabrėžiama, kad rizikos jau egzistuoja. Mm, bet jeigu įtrauktume tą mechanizmą į TTIP, situacija nepaprastai pablogėtų. Milžiniškai padidėtų pavojus ES ir valstybės narėms būti paduotoms į teismą. Ir kadangi šita sistema pradėtų naudotis e, naudotis JAV įvairių kompanijų filialai, kurių yra čia daugiau kaip 51 tūkstantis. Dabar apie reformas. Jums parlamentui komisija dažnai sako, nesijaudinkit, mes kontroliuojame reformų e, darbotvarkę. Aš noriu pasakyti, jokių, jokios kontrolės mes nematome. Iškyla e, rizikos iškyla rizika, kad bylą spręs koks nors išprotėjęs arbitras, kad teks sumokėti milžiniškas kompensacijas ir kad reglamentavimo bazė bus užšaldyta. Ir paskutinė skaidrė. Ar turėčiau baigti rekomendacijomis? Ne, aš jums užduosiu du sunkius klausimus. Jūs atsakykite patys ir atsakykite rinkėjų iš rinkėjų požiūrio taško. Atsižvelgdami į didėjinį priešiškumą TTIP. Kodėl JAV investuotojai naudoja tokį galingą ginklą, kuris yra pavojingas? Ir kodėl mes norime apeiti mūsų teisės sistemas ir mm, suteikti privalumą privačioms sistemoms, kuriams trūksta nepriklausomumo ir kurios neužtikrina teisingumo. Ačiū. Give... Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Mariju Ohoven. Jis yra Vokietijos mažų įmonių asociacijos vadovas. Prašom, žodis jums. ponas Buzekai, ponas Langenai. Man labai didelė. Malonumas. Man labai didelė galbė ir malonumas, kaip e, pristatinėti jums nuomonę nuo savo asociacijos. viešojoje nuomonėje Vokietijoje ir viduriniojoje klasėje TTIP yra labai aštriai ir aktyviai aptarinėjama tema. Mažos ir vidutinės įmonės ir jų interesai turi būti pristatyti darybose dėl tai tip ir ne tik tais kalbant apie mūsų vokiečius. Savai mes suprantame, kad vidutinė klasė e, palaiko laisvos priekybos e, sutartį ir e, priekybą tarp Amerikos bei Europos. Tačiau dažnai sakoma, e, sakoma kad dažnai velnės lypi detalėse ir reikia labai atidžiai pasižiūrėti, kokiegi yra e, interesai iš Amerikos pusės ir kokie interesai yra iš Europos pusės. Man atrodo, kad labai didžiulė sėkmė būtų, jeigu bendrautume konstruktyviai su piliečiais ir bendrovėmis. Dažn, daug e, kas kelia klausimą dėl to, kad įmonės nieko nesako ir staiga čia pradedama viskas kritikuoti. Situacija toli gražu negerėja. Vokietijoje 40 procentų, tik 40 procentų darbdavių žino, kas tai yra TTIP. Tai 60 procentų apie tai nežino nieko. Labai daug e, buvo e, kalbėta apie tai, ką negerai padarė buvusi komisija. Aš e, tikrai nenorėčiau dar labiau gilintis į šią problemą. Bet reikia pažymėti, kad ponios Malmström iniciatyvoms reikia paploti. Ponai parlamentarai, aš pristatau savo nuomonę kaip viduriniosios klasės atstovas. Aš žinau, kad jūs užsiimate specifiniais sektoriais įtre komitete. ISDS yra labai prieštaringas klausimas, tačiau ir galbūt netgi pats prieštaringiausias. O labai dar problematiški arbitražo klausimai. Žinau, kad mažai išsivyščiusiuose šalyse gali kilti e, problemų, teisinės platmės problemų, tačiau čia taip negali atsitikti. Tokios procedūros entuzijazmo tikrai nesukelia ir jūs tą puikiai suprantate. Jau 50 metų egzistuoja kai kurie susitarimai, sakykime, tarp Niderlandų ir Indonezijos. ISDS procedūros e, na, net neviešos ir tai, kad ta realybė yra slepiama, tikrai nepakeliama. Kai matau, kokį pasirinkimą padarys e, teisėjai, tai tikrai gali kilti nepasitikėjimas, tikrai negalima uh, pritarti, kad e, nedidelė grupelė kažkokių tai e, tarptautinių e, magistratų, teisėjų būtų saviškeltų virš vyriausybių, gintų investicijas ir tuo pačiu atstovautų pateikusiesiems skundus ir sukiltų prieš teisėjus. Atsiprašau, ponius ir ponai, bet tikrai negalima vienu metu būti ir teisėjų, ir procese dalyvaujančia šalimi. Aš nieko nenoriu įtarinėti interesų konfliktų, tačiau manau, kad čia viskas yra, kad tą galima būtų įtarti. Kalbant apie susitarimą su Kanada, galbūt galima būtų rasti kažkokį, kažkokią išeitį, tačiau vis tik tais reikėtų suvokti, kad nėra netgi numatyta trūkumo E, nuostatos. SDS egzistuoja tam, kad būtų valdžia apsaugota nuo skundus pateikiančiųjų. Tačiau mes Europoje taip ne, to negalime priimti, e, nes mes, nes mes esame teisinė valstybė, teisinių valstybių visuma. Kaip dabar čia išeina, bus renkamasi už uždarų durų, priiminėjami kažkokie sprendimai ir tų sprendimų net nebus galima apskusti, net nebus jokių kvietimų įteikiama. Ir į žmonės, kurie e, suinteresuoti žmonės tikrai nebus, e, neturės galimybės apskūsti sprendimą. Na tikrai kažkoks saliamoniškas sprendimas ir net neaišku, kas, kas tą finansuos. jei norėtų kreiptis e, į tokią instituciją e, maža kokia nors ar vidutinė įmonė, tai tiesiog liktų be kelnių. Mes vidutinės klasės atstovai, neturtuoliai. Vidutiniškai 4,5 metų tęsiasi tokia procedūra ir uh, E, kainuoja 6,5 milijonus eurų. Kas gali savo tą leisti? Koks vidutinės klasės, vidutiniosios klasės atstovas gali savo tą leisti? Ir nesubankrutuoti. Negalima tiek metų kovoti, skirti tokius pinigus. Tokios skundų procedūros tikrai yra spastai, kurias kuriuos spendžia TTIP. TTIP. Sakykime, gerai parinkti ekspertai nustato teises, jie žino e, ar įstatymus, jie žino e, valstybių teises ir panašiai. Na, tą gali sauliaisti didelės įmonės, bet mes ne. Ir jūs, parlamentarai, to tikrai neturėtumėt pamiršti. Toliau 5 ar 6,5 milijono eurų. Didelė įmoniai tokie pinigai ne problema, tačiau mažoms įmonėms net kokiai 90 procentų įmonių. Milijonas eurų jau yra dideli pinigai ir tokius pinigus sumokėjusios jos bankrutuotų. Europoje yra naudojamasi e, atsargumo principu, o Amerikoje e, nuostolių atlyginimo principu. Tai yra labai jautrus taškas, kur netitinka mūsų požiūris. Tačiau, ponios ir ponai, geriau profilaktiką užsiimti negu lygą gydyti. jūs turite progos, sakykime, prieš įsileisdami, e, prieš įsileisdami produktą į rinką, tirti tą produktą 2,5 metų. Amerikiečiaigi ne, jie paleidžia į rinką, tada pasižiūri, jeigu kažkokiu tai nuostoliu pridaro tas produktas, kažkam nepatinka, tada jau atlyginami nuostoliai. Mes Vokietijoje turime tam tikros patirties ir mums viduriniosios klasės atstovams Įmonės apsauga reiškia piliečio, vartotojo apsauga. Šios susitarimo sudarytojai turi labai konstruktyviai bendrauti ir aiškiai pasakyti, kad vartotojų teisės yra nepažeidžiamos, jų negalima pažeidinėti. Ponios ir ponai, pabaigsiu kalbėdamas apie e, reglamentinę sąrangą, įstatyminę sąrangą. Standartai yra skirtingi. Tam, kad juos suvienodintume, labai daug laiko pareikalaus. Dabar senos, seni standartai paseno, naujos, nauji standartai dar neįsigaliojo. Europos nacionalinių parlamentų vaidmens taip pat nereikėtų paminti. Labai nedaug kalbame apie šį reglamentavimo e, barą. Žinokite, kad jeigu mes būsime pasirengę daryti kompromisus, tai amerikiečiai tikrai pareikalaus labai daug. Tikrai E, geri ketinimai nevirsta teigiamais darbais. Viskas turi būti išklausyta reglamentavimo taryboje, turi būti surenktos rimtos dėrybos. Jūs žinote, kad Amerikoje tai nebūtų priimtina. Amerikoje matome nenorimą artėti prie Europos. Tai yra tiesiog viena pusiški, viena pusiška standartų kūrimas ir pritaikymas. Mes nepritarėme tai tip koncepcijai, mes e, esame už santykius, komercinius santykius su JAV, tačiau jeigu nesureguliuosime rizikos, tai tikrai galimas labai dalykas, kad tai taip virs labai didžiulę pelkę, kurioje įklimps visi mažieji. Ir ne tik mažos įmonės, bet ir kai kurios valstybės. Aš jau turėjau progos pasikalbėti su uh, Vokietijos parlamento lyderiais, su Verdi e, profsąjungų atstovais ir jie visi pasakė tą patį, reikia saugoti mažas įmonės. Please. Dėkoju. Na ir paskutinis mūsų kalbėtojas, e, ponas Vladislav Novak, chemijos pramonės atstovas iš Čekijos Respublikos. Jis kalbės apie situaciją sektoriuje. Jo atstovų organizacija pat yra CIVIC nari. Dėkoju. Kaip jūs sakėte, esu paskutinis kalbėtojas, bet dėl to tai, ką turiu pasakyti, nėra mažiau svarbu. Ačiū abiems bendra pirmininkėms posėdžių, ponui Buzek ir ponui Lange. Na štai kaip viskas čia diplomatiškai susiklosti. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Man didelė karpi čia būti su jumis, ponios ir ponai. Ir atstovauti savo organizacijai. Norėčiau pradėti apžvelgdama šiek tiek geopolitinę TTIP dimensiją. O paskui pereisiu jau prie skaičių. Prie svarbių klausimų ir prie to, kas vyksta mūsų šalyje. Čekijos Respublikoje, kalbant apie TTIP. Taip pat norėčiau paminėti, kad šiandien kalbame ne tik apie konkurenciją, ES su likusiu pasauliu, bet kalbame ir apie konkurenciją viduje ES. Leiskite pradėti nuo istorinės apžvalgos. Europos Sąjunga, Kanada ir JAV buvo sąjungininkės. Šimtmečius tai buvo. Tūkstančiai amerikiečių turi savo šaknis Europoje, nebūtinai genetiškai, bet ten yra daug žmonių jaučiančių ryšį su Europą. Politinės sistemos abiejose vandenino pusėse yra beveik identiškos. E, tai yra į verslą orientuotos mm, erdvės, tai yra atstovaujamusios demokratijos erdvės. Europos Sąjungoje kai kas yra skirtinga, socialinės sistemos yra skirtingos, bet čia savo darbą turi atlikti dėrybininkai, jie turi dėrėti dėl tų skirtumų ir rasti bendrus sprendimus. Europos Sąjunga e, yra labai priklausoma energetikos rytyje nuo savo kitų regionų, kurie dažnai būna nestabilus. Abiejose Atlanto pusėse regisi yra poreikis, kad būtų pasirašytas tas sustarimas ir kad tarybininkai pasidarėdami išnagrinėtų esamus skirtus ir esus sprendimus. Europos Sąjunga ir JAV kartu sukuria 60 procentų pasaulio BVP, 34 procentus pasaulio prekybos apyvartos, 42 procentus paslaugų apyvartos tai sudaro, tai apima milijardą žmonių ir tai yra didžiulė gale, kai kurie skaičiai iš chemijos sektoriaus. ES eksportas į jungtinės valstijas Europai yra labai pelningas, jis yra didžiausias prekybos partneris, tai siekia 26 milijardus eurų. Importas iš JAV e, sukuria apie 20 milijardų eurų, taigi perteklius ir nauda Europai siekia 6 milijardus e, per metus. Tai daug ką pasako apie bendro verslo svarbą. Tai taip pat pasako daug apie mūsų puikius verslo santykius. Kai dėl santaupų e, pritaikius bendrą žymėjimą ir klasifikaciją būtų galima staupyti nemažai numačius bendrus standartus ir reguliavimą. Taip pat 1,5 milijardai eurų per metus būtų sutaupyta. Tai irgi netokia jau ir maža suma. Norėčiau pereiti prie svarbaus klausimo. Kiti kolegos valbė prieš mane jau paminėjo šį aspektą. Mes kalbam apie reguliavimą. Sistemos JAV ir ES yra labai skirtingos, būtinas abipusis pripažinimas e, kai kurių standartų. Chemijos sektorija tai yra praktiškai neįmanoma, bet mes norėtume atlikti reguliavimo vertinimą, išvengti dubliavimo šioje srityje ir sumažinti sąnaudas iki priimtino lygio. Svarbiausias dalykas mums visiems chemijos pramonės sektorėje yra turėti galimybę prieiti prie rinkos, prie išteklių. E, Europos Sąjungos valstybės turėtų koordinuoti savo veiksmus, kad išvengti nereikalingos tarpusavio konkurencijos. Ir dabar nu, galėčiau pasakyti, kad perinimo laikotarpio prašo kai kurie mūsų asociacijos nariai. Ir tai yra visiškai suprantama. Kitas dalykas e, - žemės ūkio žaliavos ir prieiga prie jų. E, Europos Sąjungoje yra plačiai naudojamas biokūras ir kitos biomedžiagos. O dabar kalbant apie IVGSM mechanizmą. E, jį komentavo šiek tiek mano kolega Ebhardt. Tai yra iš tikrųjų vienas iš svarbiausių klausimų. Ir aš pasakyčiau, kad jis yra ne tiek ekonominis, bet ir politinis. Leiskite apžvelgti kitus dalykus, kasgi vyksta Čekijos Respublikoje ir asociacijoje mano šalies, kurią aš atstovauju. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad žinių apie TTIP trūksta, to žinios ribotos, neišsamios. Dirbame siekdami didesnio skaidrumo, norime, kad TTIP būtų plačiau žinomas, nes tai, man atrodo, yra esminis dalykas. TTIP yra prekybos sustarimas, jis yra tas dalykas, kuriam atstovau, apie kurį kalba keletas žmonių. Yra kalbama apie galimą ekonomikos augimą, apie darbo vietų kūrimą. Mūsų pramonės ir prekybos ministerija Čekijos Respublikoje pradėjo poveikio e, studiją dėl TTIP visiems sektoriams, įskaitant ir chemijos sektorių. Mūsų asociacija tokio įvertinimo prašė jau seniai. Buvo prašoma, kad tas turi atsirastų kuo greičiau. Ir buvo pastebėta, kad po dviejų, trijų mėnesių mes konkrečius rezultatus jau turėsime. Kyla vidinių klausimų vairiausių dėl TTIP. Yra tokių narių, kurie džiaugtųsi ir norėtų turėti tokį sustarimą. Kai kurie išreiškia tam tikras išlygas susijusias su energijos e, ištekliais, kai kuriais kitais aspektais. Svarbiausias dalykas e, iš, konkurencingumui išlaikyti Europos Sąjungoje buvo minimas būtent galimybė, tas dalykas, kad būtų suteikta galimybė turėti perinamą laikotarpį. TTIP keičiasi, jį tampa daug kas skaidriau. Darybose daugiau skaidrumo, daugiau apie tai žinoma, pateikiama daugiau faktų. Galėčiau apibendrindamas pasakyti e, mūsų verslo įmonių požiūrį tai. Chemijos pramonės įmonės Čekijoje ir kitose kaiminėse valstybėse paremtų tokį gerai subalansuotą susitarimą. Tačiau reikėtų įtraukti į šį dokumentą energetikos skyrių, kuris būtų taip pat tinkamai subalansuotas. Čekijos Respublika galėtų pritarti tokiam siūlymui E, Čekijos požiūrį, be kitokos atsižvelgiama į chemijos sektoriaus e, nuomonę. Tarp mūsų narių e, asociacijos taip pat egzistuoja skirtumų tam tikrų. Būt buvo taip, kad, buvo, kad nariai mūsų asociacijos pastebėjo, kad trūksta kai kur to gero, to gero pusiausvėros užtikrinimo, kuris atspindėtų egzistuojančią realybę. Būtina užtikrinti, kad nemažėtų konkurencingumas kai kurių įmonių. Apie tai irgi buvo kalbama. E, įmonės kai kurios mūsų šalyje turi visai neblogą padėtį Primti buvo vairūs reguliuojantis teisės aktai. Ir TTIP galbūt ir padėtų, jeigu tai būtų gerai subalansuotas dokumentas, išeiti į platesnės tarptautinės rinkas. Taigi išvada būtų štai kokia. Mes remiame e, šį susitarimą, galbūt pasiūlysime kai kuriuos e, aspektus. Dėkoju už dėmesį. Dabar klausimai ir atsakymai. Gerbiamas bendra pirmininki, ar turite klausimų? Noriu paklausti pono Eberhardt. Investuotojų ginčių mechanizmas, jis labai aktualus. Kokia alternatyva, tarkime, jeigu mes nesusitarsime, ar tiesioginis vyriausybių mechanizmas išspręstų problemą. Dabar noriu paklausti pono Ohoven. Nuolat kalbame apie pramonę ir apie mažas ir vidutinės įmonės. Kuri ekonomikos dalis iš šitų dviejų yra jautresnė, pažeidžiamesnė dėl TTIP? Jūs gerai išmanote MVI situaciją didelėje valstybėje. Kokie du arba trys opiausi klausimai, jautriausi klausimai ir teigiami ir neigiami mažoms ir vidutinėms įmonėms? Mes turime žinoti, kaip dėrybose pasirūpinti mažomis vidutinėmis įmonėmis. Ponas Novakai, jūs atstovaujate chemijos pramoniai, o mes kalbėjome daug apie energetikos kainas. Taip pat palėtėme REACH problemą. Kaip susitarti su amerikiečiais? Ar galime tikėtis dėrybose išlaikyti griežtus chemijos standartus? Prieš kelis metus mes juos nustatėme, ar dabar mums pavyks išlaikyti juos tokius pat griežtus? Dabar užduosiu klausimą ponui Verhoven. Savo pranešime siūlau skyrių skirtą grinai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip pagerinti joms gyvenimą. Ar galite paminėti konkrečių punktų, kuriuos norėtumėte įtraukti į tą MVI skyrių? O dabar kiti nariai. Septyni prašymai. Pone Avėna. Ačiū, ponai pirmininkai, taip pat norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus, tikriausiai tai padės mums atlikti e, visus darbus. Man labai keista buvo, labai įdomu buvo klausyti pono Auveno. Tikrai nesame įpratę klausytis e, ekonomikos e, ir mažų bei vidutinių įmokių, įmonių atstovų. E, taip tokių kaip jūs, tokių kalbų, nes Europa taip pat turi atstovauti mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau taip nėra. Niekada e, žmonės neteina į parlamentą ginti tokių pozicijų, kaip e, jūs, kad atvykote. Mums buvo labai įdomu, jūs sakėte, kad 90 procentų sudaro mažos ir vidutinės įmonės, tikrai labai ačiū už tai, ką pasakėte. E, pirmam pasisa, pirmai pasisakiusiai uždaviau pasisakį, e, klausimą dėl TTIP, dėl SETA. Ar e, jeigu ISDS būtų pritarta TETA, tai galbūt ir TTIP e būtų pritarta. Dar tie modeliai, kuriuos naudoja Europos komisija tam, kad būtų įvertinta TTIP poveikis tie e, vertinimai šiandieną yra pernelyg didžiuliai E, yra pralaiminčių, yra laiminčių sektorių, bei įmonių, kurios laimi arba kurios pralaimi. E, tai turi poveikį vidaus rinkai, įmonės, kurios e, eksportuoja viduje, labiausiai pažeidžiamos. Ar jūs turite informacijos, čia klausimas antram prelegentui, e, dėl šio e, fakto. Toliau dėl e, ryč dėl chemijos įmonių. E, ar e, tai yra proga užsipulti ryč, kuris e, žlugdo chemijos sektorių? Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjams už įdomius pranešimus. Iš pradžių pasakysiu, kad TTIP yra galimybė, aš žiūriu teigiamai, tačiau yra ir rizikų, pavojų. Taip pat reikia nubrėžti raudonasias linijas ir parengti parlamento poziciją. Dėl ginčių sprendimo mechanizmo aš sutinku, kad tinkamai kritikuojama arbitražo sistema. Aš pati esu teisininkė, esu dirbusi daug metų su arbitražo bylomis. Ponas Verhoven, jūs teisingai pastebėjote, kad sistema nerangi ir labai brangi. Aš pati tai asmeniškai patyriau. Mums nereikia tų arbitražo teismų. Ir aš pritariu pono Langė mintims šią temą pranešime. Dabar ponas Erhoven užduosiu Jums klausimą. Jūs sakėte, kad Jūs atvirai nusiteikęs dėl susitarimo. Gal galite pateikti porą pavyzdžių, kas būtų naudinga dėl TTIP mažoms verslo įmonėms. Aš esu kilusi iš Bavarijos ir žmonės klausia manęs, kam mums reikia tokio sustarimo. Aš ieškau pavyzdžių, ką galėčiau jiems atsakyti. Įvairios įmonės, jų darbuotojai sako, mes jau ir taip dirbame JAF rinkoje. Kas mums iš to sutarties, kokia papildoma nauda? Kaip galima būtų palyginti tarifinę ir netarifinę prekybą? Ką mes laimėsime iš to? Ar galite duoti pavyzdžių, aš noriu propaguoti teigiamai, tai padėtų. Ačiū pirmininkė. Aš kreipiuosi į, į du pranešėjus, kurie kalbėjo apie ginčių sprendimo mechanizmą. Pirmiausia, aš pritariu jūsų minčiai, kad mes neturime apeiti mūsų e, geros, sudėtingos teismų sistemos ir rinktis privačių teismų. Aš pateiksiu hipotetinį pavyzdį. Tarkime, jei Argentina būtų nusprendusi apriboti dujų kainas kompanijai, kuri veikia jos rinkoje, užsienio kompanijai, ar ji taikytų kitokias priemonės savo šalies kompanijai, ar tai būtų diskriminacinė priemonė? Ir Ar mes galėtume pasitikėti Argentinos teismų sistema taip, kaip pasitikime JAV arba mūsų teismų sistema? Aš nesakau, kad Argentinos teismų sistema yra bloga, aš tiesiog nežinau detalių. Ginčių sprendimo mechanizmas galbūt ir gali būti naudingas kai kuriais atvejais. Galbūt tose visuomenėse, kur nėra teisės viešpatavimo, Bet aš sutinku su jumis, kad Europoje jam nelabai yra vietos. Taip pat pritariu jums, kad situacija dabar nėra tobula. Ir netgi jeigu tas mechanizmas veiktų tobulai, tai jis neturėtų teisinio pagrindo, tai yra privatus, neteisminis mechanizmas. Netgi jis veiktų tobulai, man jis nepatiktų. Cita dabar reglamentuoja tą mechanizmą ir aš mielai su jumis padiskutuočiau. E, Delvaro bylos atvejis dabar nebeįmanomas pagal citą. Užbaigsiu. Noriu patikrinti tris idėjas. Ar galime, galime tą mechanizmą taikyti tik tai mažoms ir vidutinėms įmonėms? Juk tai būtų nepavojinga, nekenksminga. ir ar galima būtų perduoti tą kompetenciją vietos teismams. Ačiū, toliau ponas Karens. Ačiū, pirmininkė. Aš esu nepatenkintas. Mes, teisėkros institucijos atstovai, turėtume išklausyti subalansuotas įvairias nuomonės. O aš dabar girdžiu, uh, ideologinius argumentus nukreiptus prieš ginčių sprendimo mechanizmą, prieš investuotojo apsaugą. Mano kai kurie kolegos dalyvavę klausime tiesiog išėjo, nes jiems pasirodė jis labai šališkas. Turime į tą sritį įsigilinti, bet medalis turi dvi pusės Visi teigia, kad pagal tą mechanizmą būtinai nukentės mūsų kompanijos, bet juk yra ir kita medalio pusė, juk reikia ginti Europos investuotojus JAV rinkoje. Kokio investuotojo mums reikia? Neklausykite tų, kurie pranašauja pasaulio pabaigą dėl šio mechanizmo. Tai yra e, tokie vaizduotė žadinantis argumentai, bet jie ideologiniai, o ne faktiniai. Mes patys turėtume formuoti politiką, o neleisti kitiems to daryti. Ačiū. Aš turiu skubėti į kitą komitetą ir noriu pasakyti, kad Europos parlamento pramonės komitete 80 procentų laiko užima diskutavimas apie TTIP problemas. Aš tikėjausi teigiamo požiūrio į šitą prekybos sustarimą. Dabar užduosiu prezidimui klausimą. Indija, Kinija, Tai pažvelkime į tas rinkas. Jeigu mes neskleisime savo e, vidaus rinkos standartų, juk tie standartai tose valstybėse, jų lygis nukris. Noriu paklausti dabar pono Elhoven. Šitie arbitražo teismai, jų idėja kilo 50, prieš 50 metų Vokietijoje. E, darbo ginčių teismuose. Ar jūs manote, kad Vokietijos ar Lenkijos kompanija tikrai e, ruošiasi investuoti Kinijoje? Mane nuvilia mm, tas požiūrio taškas, būtent, kad mes tengiamės iškelti tik problemas. Galbūt reikėtų žiūrėti į potencialą. Ačiū. Noriu padėkoti kalbėtojams. Kartais žmonės sako, kad argumentai ideologiniai, kai jie nesutinka su įrodymais, bet įrodymus reikia išklausyti. Bylų analizė energetikos rytyje labai svarbi ir aktuali energetikos komitetui. Taip pat nepamirškime, kad TTIP sutartie bus energetikos skyrius. Taigi šitie pranešimai mums buvo labai naudingi. Užduosiu porą klausimų. Daug kalbėta apie investuotojų ginčių sprendimų mechanizmą. Europos korporatyvinė observatorija yra atlikusi daug tyrimų apie reglamentavimo vystimasi ir tai svarbus mūsų darbo tvarkės klausimas, mane domintų jūsų požiūris. Dabar dėl MVI. Aš esu iš rinkiminės apygardos, kurioje yra prekybos perviršis. Daug įmonių prekiauja su JAV. Ir vienoje srityje, manytume, sulauktume papildomos naudos iš tai taip. Tai yra nauda MVI įmonėms, nes jos gautų prieigą prie JAV rinkų pagal E, valstybinės ir federalinės taisyklės. Taigi, noriu paklausti, ką reikėtų įrašyti į MVI skyrių, kad jos gautų naudą. Ir dabar dėl chemijos pramonės. Aš ilgus metus dirbau su chemijos reglamentu. E, REACH ir ES modelis vis labiau įgyvendinamas kitose valstybėse – Korejoje, Kinijoje ir kitur. Tai tampa ir tarptautiniu modelių. Ir taip pat JAV. Kaip mes galėtume pasiekti daugiau konvergencijos chemijos sektorėje per T-tip ir gauti daugiau papildomos naudos? Dėkoju, pane pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti visiems kalbėtojams, bet ir pirmiems dviems. Uh, jų e, pranešimai nuoseklus, ne ideologiniai ar politiniai, bet pagrinsti faktais. Ačiū jiems už tai. Klausimas būtų toks. Mano kolegos bando mane užtikrinti dėl mažų ir vidutinių įmonių, dėl mikro įmonių ateities ir naudos, kurias gautų tos įmonės iš TTIP. Kaip mes galime apsaugoti turimus standartus? susijusių su žmonėmis, jų padėtim darbo rinkoje, su įtrauktimi, e, kaip dėl to naujo skyriaus susijusių su mažom ir vidutinėm įmonėm. Ačiū. Na, kolega Sanunato yra paskutinis turintis galimybę klausti. Ačiū. Aš ką tik paprašiau žodžio. Pranešimai buvo labai įdomus. Galiu lengviau viską suprasti, geriau suprasti, kaip vystosi ekonominiai įvairūs dalykai Europoje. Į kai kurios tai tip dalykus reikia atsižvelgti, kai teiksime nuomonę, reikės atsižvelgti, kaip parlamentarai. Bendros pastabos dabar. Kai kalbame apie tai tip, reikia pasakyti, kas pakis lyginant su šiandiena. Pavyzdžiui, kalbant apie santykius tarp mūsų ir tarp JAV. JAV yra, jie yra didžiausi gamintojai, didžiausi eksportuotojai, taip pat eksportuoja ir į Europą. O Europoje taip pat yra labai didžiulė rinka, taip pat gamyba, taip pat eksportuojama į JAV. Žinoma, kad priekyba yra, dėl to klausimas net nekyla. O dabar klausimas, kaip čia viskas bus? Ar viskas bus kažkaip kitaip, ar e, taip kaip ir dabar vyksta? O jeigu Šiaip, jeigu kažkas vyksta negero, reikia rengti dėrybas ir dėrybų metu viską sureguliuoti, pagerinti situaciją. Dabar yra teikiami įvairūs argumentai diskusijose, tačiau jiems čia nelabai vieta. Kai kalbame, pavyzdžiui, apie mm, skalūnų durės, dujas, Tai kaip čia dabar su jomis, tomis dujomis, ar mes jas išgausime, ne, mes jas galime importuoti. Uh, dėl mažų ir vidutinių įmonių. Įdomu ir apsimoka turėti vieningas taisyklės, pagal kurias būtų galima eksportuoti į geriausią, didžiausią pasaulio rinką ir turėti kažkokias, kažkokius e, bendrus standartus, tiesiog e, padaryti įvairesnius, įvairesnės galimybės, kur galima rezu, realizuoti savo įmonę. Uh, Daug kalbama apie tarptautinį arbitražą, tačiau ta, tos diskusijos turi būti konkrečios. SDS nėra absoliutus blogis, tai yra tokia tema, kuri gali būti naudinga. Vieną minutę per Vanžveres. Ačiū pirmininkė. Tikrai minutę kalbėsiu, nes e, pirmiausia labai atsiprašau, kad negirdėjau, kas čia buvo pasakota, tų pristatymų negirdėjau, man labai rūpi e, pramoniniai iššūkiai tenkantys statip. Tai dabar, kai žiūrime į pramonę Europoje, tai susidurėme su uh, e, e, nelygių pasiskirstimų Europos teritorijoje su šia problema. O mano klausimas būtų paprastas. Kaip Jūs vertinate šį kaupiamą į pobūdį? Ar tai taip kažkaip tai padidins padidins neligybės, ar jas sumažins, ar kažkaip kompensuos? Ačiū. Dabar pasisakys kiti prelegentai. Prelegentai atsako į klausimus. Kokia būtų alternatyva į VGSM mechanizmui? Na, iš tikrųjų, kokiagi kyla problema? Ar atsitiko taip, kad uh, investuotojas, koks nors iš ES, buvo išmestas iš, Europo, iš, iš Junktinių valstijų dėl kokio nors skandalo ar buvo kokiu nors nesklandumu. Turime iš tikrųjų labai įvertinti šią situaciją. Nėra jokių problemų. Dėl to negalime sakyti, kad dėl IVGSM nukentės mūsų įmonės. Kaip dėl Europos žmogaus teisų teismo, tai yra tas teismas, kuris jau sprendžia investo, investuotojų ir valstybių konfliktų problemas. Taigi priemonės yra, galima pasinaudoti privačiuoju draudimu investuotojams, galima e, sudaryti sustarimą su valstybe, kuri irgi yra e, tos ISDS ar IVGSM sistemos dalis. E, numatoma galimybę bet kuriam investuotojų skaičių prireikus kreiptis į teismus ir spręsti ginčius. Tai yra svarbiausias dalykas. Ar ESD sistema yra į CETA susitarimą įtrauktas, į susitarimą laisvos varkybos su Kanada? Vėlgi, ar, tai, ar vienas, nuostatos viename sutarime suponuoja, kad panašios atsirs kitame? Ne. Tačiau, kaip jūs žinote, e, JAV subsidijuos savo kompanijas, o Kanadoje e, situacija yra šiek tiek kitokia, bet e, įmanoma irgi tas problemas spręsti. Čia formuluojama kritika e, išreiškia labiau pilietinės visuomenės, reiškiama nepritarimą ir kritika e, priekybos asasurimui su Kanada. Tai reiškia, kad e, kalbėti pirmiausia reikėtų apie reformų programą, kurį CETA sustarime numato Europos komisija. Ar mes turime pasitikėti kitais teismais? Klausimo nėra dėl to, kad visur teisinė valstybė pasaulyje veikia puikiai. ES taip pat ne viskas tobula. Problemų yra visur. Tačiau galėčiau pasakyti, kad E, ISDS yra atsakymas į šią problemą. Na, pas, kalbėkim sąžiningai. Jeigu yra pažeidžiami teisinės valstybės principai, tai tuomet uh, pažeidžiamas prieigos prie teisingumo principas. E, tik užsienio investuotojai gali pasinaudoti tą paralelinę teismų sistemą. Tai taip pat pažeidžia teismų nepriklausomybės principą kadangi bylas sprendžia ne nepriklausomi teisėjai, o naudos galimai galintys turėti arbitrai kažkokie. Tad štai atsakymas. Jeigu šalyje kyla, kyla teisinis valstybės principų, turime spręsti tas problemas ir ne tik dėl užsienio investuotojų. Turime turėti reikiamus teismus spręsti tokiems problemams ir turime e, tą užtikrinti reikiamų lygių, nepasitelkiant ne tik privačias sistemas. Dėkui. Dėkoju. Jūs klausite, kokie būtų tik privalumai. Tikiuosi, kad netarifiniai barjerai bus sumažinti, ypač kalbant apie sertifikavimą ir leidimų suteikimą, nes tai yra didžiausios kliūtis e, transatlantiniuose santykiuose, kai dėl muitų mokesčių didesnių problemų nėra. 0,4 procentus siekia tas, tas, tas mokestis ir tai iš tikrųjų nėra labai didelės lėšos. Kitas pozityvus dalykas - IFO institutas Vokietijoje vienoje iš savo studijų uh, paminėjo teigiamą poveikį Vokietijos darbo rinkai. Buvo kalbama, kad nuo 40 iki 160 tūkstančių gali padidėti sukurtų darbo vietų. JAV 1,3 milijono papildomų darbo vietų gali atsirasti. Dabar trūkumai. Inovatoriški naujų technologijų gaminiai su TTIP ar be TTIP bet kokiu atveju bus paklausus visame pasaulyje, daugelį sektorių, pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje. Atsiras daugiau konkurencijos Europai. Ko gero, prašyti papildomų subsidijų bus įprastinė praktika. Na ir pateiksiu praktinį pavyzdį. Aš pats Dažnai lankausi pono Gabriel kabinete ir aš jo klausiau. Kokius steikus labiau mėgstate? Kepsnius amerikietiškus ar vokiškus? Kukurūzus amerikietiškus ar vokiškus? Jis man sakė, amerikietiškas steikas man patinka labiau, kaip ir puikus kukurūzai. E, žemės ūkio as, as, asociacijos prezidentas sėdėjo šalia manęs. Ir jis pasakė, ponė ministrė, tai jūs turbūt ruošiatės Vokietijos žemdirbiams mokėti subsidijas, ar ne? Nes jeigu bus importuojami kukurūzai ir steikai, tai reiškia, kad vietinių steikų, kepsnių ir kukurūzų bus suvalgyta mažiau. Tai štai koks kyla pavojus. Aš norėčiau pasakyti štai, kad tos biurokratinės kliūtis neišnyks per vieną dieną. Elektronikos ir aukštų technologijų srityje Neturime tokio ženklo kaip CE pagaminta e, Europos Sąjungoje. Tos etiketės nėra būtinos, nors e, praktikoje jos egzistuoja. Tad federalinė vyriausybė negali priartinti tų standartų, nes federacinės valstybės čia gali elgtis autonomiškai. Gali atsitikti taip, kad mes vienpusiškai harmonizuosime tuos standartus. Žinau, arbitražo procedūrų neigiamų pasiekmių nemažai pavyzdžių. Ir kai girdžiu Europos parlamento deputatą, kuris man sako nesąmonės, kad jis pas, būtų gerai, kad jis paklausytų savo rinkėjų, savo uh, apygardos mažų vidutinių įmonių. Uh, na, nelabai patenkinti jie tuo, kas vyksta. Pone Eberhardt sakė, kad jau yra buvę bylų panašių Vokietijoje yra buvę abejonės keliančios praktikos susijusios su tais arbitražais. Filip Moris, pavyzdžiui, dėl cigarečių Australijoje kreipėsi į teismą. Ar priverti Filip Moris Australijos cigarečių gamintojus sumokėti dėl kažkokių pažeidimų? Na, Man atrodo, kad net Hongkongo teisė buvo pasiremta šitoj byloj, bet tikslas buvo pasiektas - privertė mokėti tuos mokėtojus. Handelsbet laikraštį laikau štai rankoje. Tai yra ekonomikos rytį vienas iš svarbiausių leidinių. Norėčiau pasiūlyti perskaityti čia esančius straipsnius. Hunters Blunt sako, kad situacija yra groteskiška, nes e, investicijų apsauga ES ir JAV yra numatyta E, beveik tobulai, tuo tarpu amerikiečiai reikalauja dar daugiau nuolaidų iš ES, reikalaudami dar didesnės investicijų apsaugos. Tai nėra visai primtinas reikalavimas. <laughs> Kolega Novak apibendrinimui. To, uh, uh, to... Keletas klausimų buvo užduota. Dėl ryč mažų ir, vidėtinių, ir vidutinių įmonių. Pirmiausia, dėl ryč. Vienu sakiniu galėčiau pasakyti. Situacija ne visai gera. Mes atlikome savo tyrimą savo šalyje ir radome, kad apie 60 procentų mažų ir vidutinių įmonių nutrauks verslo operacijas nutrauks gamybą, nutrauks savo veiklą. E, ryč registracijos trečiasis laikotarpis ateina. 29 tūkstančiai mažų ir vidutinių įmonių veikia Europoje. 96 procentai yra mažos ir vidutinės įmonės, o šioms e, kils didelė grėsmė. Kai dėl ryčių ir situacijos susijusios su TTIP. Ek, e, ekologijos atstovai dažnai kelia šios klausimus. JAV nekelia čia didesnio pavojaus, bet e, Europos Sąjunga. Europos Sąjunga štai sako, kad ryč yra fiksuotas sustarimas, e, kuris negali būti pajudinamas. Tai yra kaip Biblija. Mes nenorime vėl atverti šios Pandoros skrynios. Dar vienas ryč pavyzdys. Jūs galbūt prisimenate, Europos komisija buvo parengusi pranešimą dėl ryč, e, kuris buvo, jis buvo parengtas gal prieš trejus metus, tai buvo ryč apžvalga, kant apie skaidrumą cheminių medžiagų žinias ir ką žmonės žino apie ryčių, viskas yra gerai, tačiau niekaip dėl to nepatidėjo įmonių konkurencingumas. Tad štai, kaip elgtis dabar su ryčiu. Norėčiau savo pasisakymą užbaigti pasakydamas tokį štai sakinį, nes kai kas prašo ateitį paremti. Aš esu Čekijos pilietis, ES pilietis ir norėčiau pasakyti, kad TTIP yra vienintelė ir galbūt paskutinė galimybė e, gražinti Europą į augimo kelią. Nes kitaip konkurencingumas mažės, augimas mažės, darbo vietos kūriamos nebus. Dėkui. Uh, Pirmininkas, ačiū. O dabar žodis Europos komisijos atstovui. Clear message, not Tikimės aiškios žinios ir neilgiau kaip e, dvi su pusę minutės komisija gali apibendrinti šią diskusiją. Dėkoju. Štai daug įvairiausių dalykų išgirdome klausimo metu. Pirmiausia, apie energetiką noriu kalbėti. išgirdome, kad energetikos saugumas tai daugiau susijęs su prieiga prie išteklių, o TTIP šitų mūsų energetikos saugumo klausimų neišspręs. Taip, TTIP tokių tikslų net nekelia. Neturi ambicijų išspręsti mūsų energetikos saugumo. Tai gali būti viena iš sudėdamųjų dalių, bet norint išsamei spręsti energetinio saugumo klausimus, reikia pritaikyti daugybę kitų priemonių. Kai kurios iš jų bus paskelbtos rytoj. Rytoj komisija patvirtins energetikos sąjungos pasiūlymų paketą ir jis bus pristatytas ir parlamente. Toliau apie energetiką. Išgirdome, kad bandydami pagerinti prieigą prie išteklių, mes dabartinę priklausomybę nuo mūsų rytinio kaimyno pakeisime priklausomybę nuo JAV. Ir kad geriau mums stengtis mūsų ekonomiką apskritai atpratinti nuo mm, iškastinių energijos išteklių. Žinoma, turime eiti tą kryptimį dekarbonizavimo kryptimį ir energijos e, sąjungos pasiūlymo paketas tai numato, bet mes taip pat turime judėti link didesnio diversifikavimo, kai kalbame apie iškastinius išteklius. Jie ir ateitie išliks mūsų energi, energijos derinio svarbi dalis. Tai taip, čia mums gali padėti. Taip pat čia buvo pasakyta, kad Azijoje kainos didesnės, ir per TTIP gavus prieigą prie JAV resursų nebūtinai mūsų ekonomikai tai bus naudinga. Noriu Jums priminti, kad prekybos sustarimo ambicija yra sukurti bazę, o tada jau operatoriai gali tą bazę naudotis. Dėrybinės nuostatos, kurios atsidurs TTIP, bus naudingos mūsų operatoriams. Kainos siekiame, kad būtų patrauklios, bet kainos labai staigiai keičiasi. Azijoje neseniai kainos kilo, bet dabar jau situacija keičiasi ir pakankamai staigiai kainos Azijoje mažėja dabar. Vadinasi, eksportas iš JAV, atsiprašau, iš ES į JAV gali tapti labai patrauklus. Tiek apie energetiką, toliau chemiją noriu komisijos poziciją patikslinti. Visada teigiame, kad nenorime diskutuoti apie apsaugos lygmenį, dėl kurio jau susitarta REACH dokumente. Mes vykdome šias dėrybas su JAV Vadovaudomėsi jau galiojančių REACH reglamentų ir dėrybų tikslas nėra pasiekti visiškos konvergencijos, nes mūsų dvi sistemos yra labai skirtingos. Į tai atsižvelgdami mes bandome rasti būdų, kaip patobulinti bendradarbiavimą tarp reglamentavimo agentūrų. Toks yra REACH, dėl REACH dėrybų tikslas. Daug kalbėta apie investicinių ginčių sprendimo mechanizmą. Pakartosiu komisijos poziciją. Pirma, priminsiu, kad šiuo metu tuo klausimu dėrybos nevyksta, tai tip kontekste. E, naujas požiūris investicijų apsaugą ir į tą mechanizmą visiškai atitinka komisijos įsipareigojimus prisimtus prieš e, Europos parlamentą dėl TTIP dėrybų. Mes vykdėme viešasias konsultacijas dėl investuotojų apsaugos ginčių sprendimo mechanizmo ir rezultatus tos apklausos paskelbėme. Gavę atsakymus mes apibrėžėme keturis sritis, kur reikia ieškoti papildomų patobulinimų. Pirma, tai teisės reglamentuoti apsaugą, arbitražo tribunolo įsteigimas ir veikimas, taip pat santykis tarp valstybės teismų sistemos ir mechanizmo ir taip pat e, ISDS mechanizmas ir apeliacinis mechanizmas. Dabar mes turime pastarti su suinteresuotais subjektais, valstybės narimis ir Europos parlamentu dėl šitų keturių sričių platesnėje diskusijoje dėl investicijų apsaugos. Ir Tada komisija galės parengti konkrečius pasiūlymus skirtus T-tip dėryboms. Jie bus parengti iki vasaros. Ir paskutinė labai svarbi mums tema – MVI. Šios įmonės sudaro 99 procentus visų įmonių ir ES ir JAV. Kartais mums atrodo, kad jos menkai dalyvauja eksporte, bet tai klaidingas įspūdis. 81 procentas įmonių eksportuojančių iš ES yra MVI įmonės. Tai yra 600 tūkstančių įmonių. Jų eksportas sudaro ko ne ketvirtadėlį viso ES eksporto. Taigi dalyvauja jos labai aktyviai, bet turime padėti joms eksportuoti ir prekiauti tarptautiniu mastu dar aktyviau. Štai kodėl džiaugiamės, kad jūs paminėjote, jog galėtų būti skirtas atskiras skyrius tam klausimui. Komisija dabar kaip tik ir derasi dėl tokio atskiro MVI skyriaus. Tai būtų pirmoji sutartis TTIP, kur būtų skyrius skirtas vien MVI. MVI gautų naudos iš visų susitarimo nuostatų, bet e, įvedus tą skyrių ir mechanizmą jame, MVI įmonėms būtų lengviau pasinaudoti tų nuostatų nauda. Pavyzdžiui, galbūt mums pavyktų įkurti, įsteigti komitetą tam tikrais klausimais. Pirmas žingsnis MVI tai būtų gauti informaciją apie rinkos sąlygas. Ir mes reikalaujame, kad mūsų MVI gautų informaciją apie JAV rinkos sąlygas. Atleiskite, kad kalbėjau beveik aštuonias minutės, bet e, manau, kad komitetui svarbu sužinoti mūsų poziciją. Ačiū kolegos ir pranešėjai už jūsų įdomias nuomonės. Stengsime jas atsižvelgti, mm, svarstydami TTIP aspektus ir rengdami rezoliuciją gegužės mėnesį. Baigdamas diskusiją noriu pasakyti, kad ji buvo akivaizdu labai svarbi. Galbūt į visus klausimus nespėjome atsakyti, bet diskusija tęsis skirtingose komitetuose. Energetikos, IKT, MVI, pramonės politika, harmonizavimas, standartai, techninis harmonizavimas, visos šitos sritys mums svarbios ir ES ekonomikai svarbios. Turime dabar leistis ir į detalių klausimų svarstymą, bet ir ideologinius klausimus svarstyti, nes tai labai svarbu mūsų piliečiams. Raginu pradėti diskusijas valstybėse narėse. Koks mano požiūris? Galutinis susidarimas turi atspindėti Europos parlamento nuomonę, poziciją, nes juk mums teks balsuoti dėl susitarimo. Kitas rezultatas reikštų fiasko, jeigu komisija ir taryba neatsižvelgtų į Europos parlamento opoziciją. Taigi klausykime vieni kitų, išgirskime mūsų piliečių nuomonė, e, profesionalų, ekspertų ir MBI nuomonė. Jų galų gale mums, parlamentui, teks priimti politinį sprendimą. Šiuo pastebėjimu baigiu klausimus. Ačiū Jums uždėmesi.